Good morning, colleagues, um, and I'm going to... Labas rytas, kolegos. Stengiuosi pradėti posėdį laiku. Atrodo, kad vis vėliau mes pradedame tuos posėdžius, tai nenoriu įvesti tokios tradicijos. Noriu gerbti tuos kolegas, kurie ateina laiku ir noriu laikytis darbo atvarkės. Jūs esate tie, kurie ateina laiku ir labai Jums už tai ačiū. Šį rytą mes aptarsime 19 klausimą. Tai yra ataskaita dėl E, SIS ir darbo programa 2016-2018 bus e, pristatyta ir taip pat veiklos ataskaita SIS priežiūros grupės 2013-2015. Pane Klara Gera, čia yra pranešė, noriu pasakyti, kad ji mums pristatys pirmąją šios koordinacijos grupės ataskaitą. Ta grupė buvo įsteigta tam, kad būtų užtikrinta koordinuotasis du e, priežiūra. E, taip pat čia įsitraukęs yra Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas. E, ši ataskaita yra labai svarbi, čia buvo nagrinėjama ir SIS 2 teisinė bazė. Na ir dabar suteiksiu žodį poniai gerai, kad jį pristatytų ir taip pat ateinančių metų darbo programą. Pone gerai, žodis jums. You, Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti už kvietimą atvykti ir pristatyti SIS-2 priežiūros koordinavimo grupės darbą. Tai yra labai svarbu ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnai ir taip pat Europos parlamentui. Mes čia kalbame apie duomenų apsaugą ir tai yra labai svarbu, ypač šiais laikais, kai tampa dar svarbiau ginti piliečių pagrindinės teisės ir užtikrinti įstatymą viršinybę. Tad e, labai ačiū Jums už šį kvietimą. Priežiūros koordinavimo grupė e, buvo e, sukurta pagal Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną ir mes čia užtikriname seniausios Europos informacinės sistemos priežiūra, tai yra Schengeno informacinės sistemos. Turime labai daug patirties šioje srityje. Na dabar e, jau nuo 2013 veikia antroji sistema ir teisinės pagrindas remiasi 2006 reglamentu ir 2007 metų sprendimu. Tai yra naujas teisinis pagrindas, kuris numatė papildomas duomenų bazės funkcijas ir taip pat papildomas duomenų apsaugos taisyklės. Čia buvo pristatyti proporcingumo principai tam, kad būtų užtikrinti pranešimai apie asmenis ir tai iš ties svarbi prievalė. Antroji yra būtinybė pasižiūrėti, kada pranešimai turi būti atnaujinti, yra taisyklės numatytos ir ilgesniam informacijos saugojimai ir taip pat būtina užtikrinti domenų subjektų teisės. Tai yra naujos duomenų apsaugos taisyklės, kurios mums atrodo labai svarbios. Be to buvo numatytas ir naujas priežiūros modelis, dabar mes įtraukėme ir nacionalinės institucijas ir taip pat Europos duomenų priežiūros pareigūną. Visą tai leidžia užtikrinti koordinuotą priežiūrą. Pirmieji veiklos metai buvo skirti tam, kad grupė pasirinktų metodologiją ir mes dabar turime 30 narių ir 3 stebėtojus. Stengiamės užtikrinti ir tam tikrą lankstumą tam, kad galėtume veikti veiksmingai. Mes naudojamės elektroniniais laiškais ir specialių tinklų, kad galėtume dalytis informaciją. Be to, mes paskiriame ir pogrupius, kurie nagrinėja konkrečius klausimus kur kas giliau. Svarbiausia yra tai, kad mes tengiame užtikrinti sinergijas su kitomis priežiūros koordinavimo grupėmis, kurios yra atsakingos už Šengeno klausimus, pavyzdžiui, tai yra vizų grupė ir taip pat Eurotag grupė. Mes stengiamės derinti tuos posėdžius ir taip pat užtikrinti, kad darbas nebūtų dubliuojamas. stengiamės, kad darbas būtų bendras. Šios grupės pirmų metų veikla buvo tokia. Aš čia norėčiau pabrėžti dvi pagrindinės darbo kryptis. Pirmiausia, reikia spręsti konkrečius klausimus, kurie iškyla dėl tam tikrų įvykių. Taip pat mes turime imtis skubių veiksmų. Vienas iš didžiausių klausimų buvo Danų e, kibernetinis nusikaltimas. Danų duomenų apsaugos institucija pranešė apie tokį kibernetinį išpolį, tai buvo duomenų pažeidimas, duomenų saugumo pažeidimas. Ir Visa tai buvo padaryta e, Danijoje ir po to Danijos apsaugos institucija nagrinėjo šį išpolį ir praėjusiais metais pateikė galutinius rezultatus to tyrimo, kurį atliko. Be to komisija ir speciali grupė buvo sudaryta, kurį traukė ir nacionalinės domenų apsaugos institucijas ir taip pat ES EULIZA. E Gaila, kad duomenų apsaugos institucijos nacionalinės neiš karto buvo įtrauktos, juk tokie pažeidimai paveikia visas valstybės narės ir sukelia pavojų visų jų duomenims. Na, bet e, grupė pasistengė prisijungti prie tos veiklos, kuri buvo vykdoma ir mes sugebėjome tapti tos sukurtos grupės stebėtojais. Mes prisidėjome nacionaliniu lygiu, ėmėmės veiksmų, kreipėmės į nacionalinės atsakingas institucijas bei nagrinėjome, kas buvo padaryta ir kaip yra sprendžiamas. Sprendžiama ta problema, žiūrėjome, ar yra užtikrinamos visos saugumo priemonės. Visus savo veiksmus koordinavome, na tai buvo tikrai toks pirmas didžiulis iššūkis iškilęs grupiai. Mes dviejus metus stebėjome situaciją, bet e, daugiau informacijos dabar neturime. Nežinome, o kokios tiksliai apimties buvo tas e, išpolis. Kągi dar mes darome pagal savo kompetenciją? Mes e, turime aiškinti teisinį pagrindą ir kai kyla konkrečių bendrų problemų, mums reikia iškoti bendrų sprendimų. Tad teikime ir nuomonės apie sistematinės kryžminės patikras viešbučių svečių sąrašų vienoje iš valstybių narių. Mūsų nuomonė buvo neigiama. Tai reiškia, kad tai nepatenka į teisinį pagrindą. Mes pasakėme, kad institucijos neturėtų tikrinti tokių sąrašų, tai būtų asmens duomenų apsaugos pažydimas. Negana to, mes ateikėme gairias ir dėl e, naujos Europolo užsiregistravimo sistemos. Europolas yra numatęs vieningą audito sistemą. Tai reiškia, kad Europolas norėjo gauti prieigą prie SIS žurnalų. Mes analizavome, ar tai būtų įmanoma. Ir E, čia e, visgi Europolas dar galėtų daugiau papasakoti. Kiti mūsų veiksmai yra struktūriniai. Mes norime investuoti ir į ilgalaikius veiksmus. Būtent tai ir darėme. Tai buvo pagrindinė mūsų veikla per pastaruosius dviejus metus. Norėjome sudaryti bendrą audito pagrindą. Kaip žinote, šis teisinis pagrindas reikalauja, kad duomenų apsaugos institucijos nacionaliniu lygiu ir europiniu lygiu kas keturis metus atliktų auditą pagal tuos standartus. Tai yra numatyta ir vis, ir Eurodak atveju. Kągi mes padarėme, mes numatėme tą bendrą audito pagrindą, kuris turėtų būti priskiriamas ir duomenų apsaugos institucijoms ir aišku, Tai nėra privaloma, bet būtų labai gerai, jeigu duomenų apsaugos institucijos atliktų patikras ir nacionaliniu lygiu. Tai leistų mums patikrinti rezultatus, jeigu mes viską vienodai tikrintume. Šis audito pagrindas turi du komponentus. Visų pirma, saugumo modulį ir taip pat pranešimų modulį. Tai yra tokie pagrindiniai elementai, o ateityje mes galime sukurti dar naujus modulius, nes yra numatyta galimybė įtraukti vis naujus modulius į tą bendrą pagrindą. Labai svarbu buvo čia padėti ir duomenų apsaugos institucijoms, kad jos galėtų vykdyti savo teisinę prievalę ir kad būtų uh, vienodai taikomas teisinės pagrindas. Vis ir Eurodak darbo grupės taip pat gavo naudos iš šio darbo, tai yra ne viena iš tokių svarbiausių sinergijų. Toliau, dar vienas svarbus darbas tai yra informatumo didinimas. Na, aišku, tai yra niekad nesibaigiantis darbas. Mes visi žinome, kad labai svarbu informuoti žmonės apie jų teisės, kad jie galėtų tomis teisėmis pasinaudoti. Jeigu apie jas nežinos, tai negalės ir jomis vadovautis. Mes šioje srityje labai daug nuveikėme ir, kaip jau sakiau, tai yra niekad nesibaigintis darbas. Tad koordinacijos grupė numatė Šengino vadovo prieigą, ten yra aiškinama, kokios yra teisės ir taip pat kaip galima gauti prieigą valstybėse norėse. Mes teikiame informaciją ir kompetitingoms institucijoms dėl prieigos, dėl duomenų e, panaikinimo, taip pat nurodome, kokią kalbą gali būti gauta prieiga. Visa ta informacija kiekvienoje valstybėje narėje skiriasi, bet ten vadovė viskas yra nurodyta ir DPS tinklalapyje visą tai buvo patalpinta, tad duomenų subjektai gali gauti prieigą ir pasirinkti, kurioje valstybėje narėje jie norėtų pastikrinti savo teisės. Tai buvo pirma šio vadovo versija pagal 2014 metų teisinį pagrindą, o 2015 metais bendratarpiant su Junktinė karalystė buvo parengtas naujas vadovas. Kalbant apie informuotumo didinimą, mes stebėjome komisijos informacinę kampaniją organizuojamą kartu su nacionalinėmis duomenų apsaugos institucijomis. Mes žiūrėjome, kaip buvo skleidžiama informacija, o duomenų apsaugos institucijos naudojasi ir mūsų tinklalapiu, kad gautų daugiau, kad galėtų perduoti daugiau informacijos žmonėms. Kitas svarbus veiksmas buvo toks. Mes turime imtis veiksmų, kad apsaugotume archyvą. Na, turėjome 20 metų dokumentus. Tai yra duomenų apsaugos istorijos dalis. Taryba čia buvo atsakinga už tą tinklalapį, bet e, kai baigėsi įgaliojimai, taryba to daryti nebegalėjo, todėl mes bandėme kartu ieškoti sprendimo. Bet čia duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas labai prisidėjo ir mes tada perkelime tuos archyvus į Florenciją. Tad akademikai ir tyrėjai dabar gali pasižiūrėti, kokia buvo visa ta veikla per 20 metų. Artimojoje ateityje grupė vadovausios pasiūlymais pakeisti SES2 pagrindą, taip pat norėsime užtikrinti tarpusavio sąveiką įvairių sistemų. Be to visuomet kalbame apie pagrindinės teisės. Su komisija jau keitėmės nuomonėmis, buvo paskelbtas komisijos komunikatas apie sistemų tarpusavio sąveiką bet e, teisiškai mes jokių oficialių nuomonių teikti neturime. Aišku, mes turime tą nuomonę, bet oficialiai mūsų e, to padaryti neprašoma. Mes, aišku, šiuo klausimu galutinės nuomonės neturime, vis dar apie tai diskutuojame. Kaip jau sakiau, buvo pirmas apsikeitimas nuomonėmis, bet e, kyla šiokių tokių abejonių dėl šio pasiūlymo. Jeigu nebus užtikrinti reikiami saugikliai, tai kils klausimų dėl proporcingumo, dėl tikslo apribojimo ir iš tiesų reikia gerai pagrysti, na, kodėl daromi tokie pasirinkimai. Tad mūsų laukia ir tolesnis darbas per ateinančius dviejus metus reikės pasižiūrėti į esamus kontrolės mechanizmus ir tai, kaip vartotojai gali prieiti prie SIS2. Reikia pasižiūrėti, kas gali gauti tą prieigą, kas atsakingas už tą kontrolę ir ar žurnalai turi būti analizuojami nacionaliniu lygiu ar ne. Tai yra mūsų užduotis pasižiūrėti, kas yra daroma nacionaliniu lygiu. Kaip žinote, daugelis institucijų yra SIS naudotojos, o tai reiškia, kad reikia labai daug žmonių, kurie gauna prieigą prie sistemos. Vadinasi, mes turime kontroliuoti tą prieigą tam, kad išvengtume piknaudžiavimo duomenų tvarkymo srityje. Pagal mūsų darbo programą yra numatyta ir ataskaita apie nacionalinius kriterijus, pagal kuriuos yra teikiami pranešimai pagal 24 straipsnį. Tai yra informacija apie e, trečiųjų e, šalių piliečių e, buvimą. Ir tai sudaro 90 procentų pranešimusis. Vadinasi, labai svarbu yra sužinoti, kokie yra nacionaliniai kriterijai, pagal ką yra teikiami tie duomenys. Dabar numatyta nauja prievalė atsižvelgti ir į proporcingumo principą. Tarkime, baigėsi asmens viza prieš dvi dienas ar prieš savaitę ir nusprendžiama to asmens duomenys įvesti į SIS, kaip kad yra įvedami duomenys apie narkotikų prekeivį. Tai ar tos situacijos yra skirtingos, ar jas reikėtų traktuoti vienodai. Čia reikia įvertinti, kaip buvo laikomasi proporcingumo principo nacionaliniu lygiu. Mes stengiamės išsiaiškinti šiuos aspektus. Tai yra susijęs su nacionalinė teisė, tai dar viena problema, kurią turime išspręsti. Tai toks bus vienas iš mūsų prioritetų. Ir taip pat ketiname atlikti tyrimą apie pranešimų e, duomenų laikymo terminą. Kaip žinote, paprastai e, informacija yra saugoma trejus metus, tada gali būti pratesiamas tas laikotarpis e, daug kartų. Mūsų patirtis rodo, kad tie pranešimai buvo automatiškai pratesiami be jokio vertinimo. Dabar teisinėme pagrinde yra aiškiai nurodoma, kad turi būti vertinamas kiekvienas atvejis ir turi būti prieimamas pagristas sprendimas, ar reikia pratesti pranešimą ar ne. Tai yra labai svarbu, turint omenyje duomenų apsaugą. Mes e, giliau panagrinėsime šį aspektą. Be to, mes e, taip pat norime užtikrinti ir dalymasi gerąją praktiką. Taip pat daugelis valstybių narių sumažino savo biudžetą ir mes norėtume pasižiūrėti, kokį poveikį tas biudžeto mažinimas turės nacionalinių duomenų apsaugos institucijų darbui. Įdomu, ar jos vis dar turės reikiamus pajėgumus, ar tie pajėgumai priežiūros bus apriboti, juk biudžeto mažinimas reiškia, kad bus mažiau patikrų, mažiau žmogiškųjų išteklių. Visą tai yra labai svarbu ir tai be abejo susiję su priežiūros nepriklausomumu. Tai mes pasistengsime įvertinti, kas iš tiesų vyksta. Dėkoju. Much, labai ačiū, ponia Gera, tikrai buvo labai įdomu išklausyti jūsų. Aš e, norėčiau Jums vieną klausimą pateikti. Jūs minėjote e, Danės e, atvejai, kai buvo įsilaužta į kompiuterių sistemas ir taip pat susijęs su privačiomis bendruomis. Žinome, kad ta problema dabar gali kilti daugiau negu vienoje šalyje, negu valstybėje narėje ypač e, kai paslaugos perkamos e, iš išorės bendrovių ir kokie yra saugikliai e, užtikrinami, numatomi ir ką jūs rekomenduojate. Įsilaužta galbūt buvo dėl to, kad dalyvavo mm, visame procese privati bendrovė. Būtų mano toks pirmas klausimas dėl visos struktūros. O mm, kalbėtojai kiti Dabar galės paklausti pirmoji ponė Sipel. Ačiū, ačiū už labai samų jūsų darbo pristatymą, už tai, kokie jūsų, pas, paaiškinimus, kokie laukia jūsų iššūkiai. Norėčiau taip pat e, sureaguoti į tai, jog labai svarbu mums renkant duomenų vis daugiau reikia užtikrinti piliečių laisvės ir duomenų apsaugą. Tai labai svarbu. Jūs minėjote daugybę detalių, aš bandysiu paminėti keletą iš aspektų. Sakėte, kad atliekami vertinimai ir kad reikia e, tam tikri dalykai pateisinami, jeigu kyla surūpnio, kad pernelik daug duomenų surinkta, kad jie laikomi pernelik ilgai. Ir kaip galėtų toks pasiteisimas ar paaiškinimas atrodyti tam, kad būtų galima saugoti duomenis uh, ilgesnį laiką arba rinkti plačiau duomenys. Apie įsilaužimus e, tai nebėra duomenų apsauga, bet duomenų saugumo dalykai. Man susidaro įspūdis, kad kai, kurios, kai kuriais atvejais e, reikia suvokti, kad duomenų saugumo klausimai yra labai svarbus dalykas ir darbas turi tęstis, nes visuomet atsiranda naujų iššūkių ir reikia nuolat gerinti darbą. Yra erdvės tam, bet ar jums daro įspūdis, kad ES ir nacionalinių lygmenių e, suvokia institucijos tą problemą? nes e, kartais gali kilti problemų vienoje šalyje, bet duomenys gali būti apie bet kokios es šalies piliečius. Ir dar vienas svarbus dalykas - naudojimasis duomenų bazėmis. Jūs kalbėjote apie naudojimąsi ar prieimą prie vienos bazės ir e, kas po galais, aš taip galiu pasakyti, tie žmonės, kurie gali e, naudotis duomenų bazė ir kaip kontroliuojama jų prieiga. Šis, e, ši problema gali dar pagilėti, jeigu kalbėsime apie tarpusavio saveikumą skirtingų duomenų bazių. Reikia užtikrinti, kad šioje srityje bendradarbiautų skirtingo, skirtingi lygmeniai, skirtingi žmonės, skirtingos agentūros. Ar jūs turite galimybę dirbti e, aukšto lygio darbo grupėje ir pateikti savo nuomonę apie tai, kaip reikėtų užtikrinti tarpusavio saveikumą ateityje? Dar vienas dalykas. Jūs taip pat sakėte, jog svarbu informuoti visuomenę apie jų teisės, nes jeigu žmonės nežino, kokios jų teisės, negali jomis naudotis. Ar jūs galvojate, kad visos valstybės narės, visos institucijos yra pasirengusios iš tiesų dirbti šioje srityje? O galbūt yra dėlsiama? Taip, informuoti visuomenę gali būti e, vertinama kaip papildoma našta. Kokia jūsų patirtis yra šioje srityje? Ir dar vienas dalykas paskutinis. Jūs sakėte, kad jūs dabar jau vertinate perspėjimus, kurie įdėgiami į sistemą. Noriu jūsų paklausti, kaip jūs vertinate perspėjimo būtinybę likti sistemoje ateityje? Ir kaip jūs bendarbiaujate su kitomis, ryti, kitų sričių atstovais e, šiuo klausimu? Ponas Karlas Koelio. Labai ačiū, pirmininkė. Norėčiau, kaip ir ponė Sipir, padėkoti ponė gerai už jos pasisakymą. Man džiugu, kad matome puikų pavyzdį valstybių narių bendradarbiavimo. Mes manome, kad šis priežiūros mechanizmas yra būtinas. E, pač pradėjus veikti SIS-2 sistemai reikia pasitelkti nacionalinių institucijų žinias, e, reikia jūsų operacinių žinių, kad būtų galima prižiūrėti tą e, turbūt pačią sėkmingiausią ES informacijos sistemos. Jūs siekiate užtikrinti, kad būtų laikomas nacionalinių aps, e, duomenų apsaugos taisyklių, bet taip pat reikia užtikrinti, kad SIS atitiktų tikslus, kad būtų naudinga pasienio apsaugos pareigūnams ir policijos pareigūnams. Priežiūros koordinavimo grupė taip pat stebi SIS ir Eurodac sistemas, vizų informacijos sistema taip pat. Ir aš norėčiau jūsų paklausti kai ko. Apie tai kalbėjo ir ponė Sipel. Galime e, tikėtis, kad greitai būtų, bus pateiktas pasiūlymas dėl e, SIS teisinio pagrindo peržiūros. Tuo pačiu metu žinome, kad komisija yra sukūrusi aukšto lygio darbo grupę e, dėl informacijos sistemų tarpusavio saveikumo. Klausimas, ar su jūsų grupe yra konsultuojamasi, rengiant atitinkamus pasiūlymus? Kitas dalykas - nacionaliniai kriterijai dėl perspėjimų apie žmonės, kuriems yra e, neleista įvažiuoti pagal 14 straipsnį. Ar jūs žiūrite į tai? Aš kaip suprantu, reikia labiau suderinti šį kriterijų, taip pat ir kitus kriterijus. E, įspėjimą apie žmonės, kurie yra diskretiškai stebimi. Ką galite iš savo patirties apie tai pasakyti ir kada įsivaizduojate, galėtumėte pateikti tokią ataskaitą, galvojant apie tai, kad pasiūlymas dėl SIS-2 turi būti pateiktas kitų metų pradžioje. Galiausiai, jūs kalbėjote apie tai, kad reikia įvertinti, ar e, perspėjimai gali likti po trijų metų duomenų bazėje. Žinome, kad per pastosius metus dauguma valstybių narių numatė automatiškas e, tam tikras nuostatas, automatiškai yra e, perspėjimai pratesiami sistemoje ir dėl to nekyla jokių klausimų, kaip jūs vertinate tai. Ar tai komisijos užduotis, ar jūs šią užduotį galvojate perkelti nacionalinėms duomenų apsaugos institucijoms, ar jūs patys ketinate įvertinti visus persimus vargu, ar tai būtų įmanoma, ar atliksite atsitiktinę e, patikrą, ar vertinsite atskirus atvejus, kokia bus procedūra e, šią labai svarbią problemą spręsti. Ačiū, Karlosai. E, Puikus du klausimai. Ar dar kas nors nori paklausyti? Neatrodo, taip nėra šiuo metu. Atsiprašau dar komisijos atstovams, tai su žodį. Ačiū, pirminkė. Aš gal po to, kaip ponia Gera, pasisakysiu. Labai trumpai norėčiau papasakoti Jums apie tai, ką mes per pastarius trejus metus atlikome siekdami apsaugoti duomenis SIS. Gal dabar norėtumėte pasisakyti ir po to pana Gera sureaguosi visus klausimus ir apibendrins diskusiją. Gerai, prisistatysiu. Aš esu Žuzana Jensen, vadovauju e, skyriui atsakingam už Šengeno informacijos sistemą. Mes dirbame su pone Gera, e, SISTU koordinavimo grupė, dirbame labai aktyviai per pastuosius dviejus metus su valstybių narių policijos, e, migracijos pareigūnais, dirbame gilindamėsi į visus sistemos aspektus, mes suprantame, kaip svarbu yra apsaugoti pagrindinės teisės, užtikrinti duomenų apsaugą, ypač atsižvelgiant į proporcingumo principus, e, naudojant šiandien informacijos sistemą. Ši sistema veikia labai sėkmingai ir nepaprastai svarbi policijos ir sienos apsaugos pareigūnams valstybėse narėse. E, jau e, taikoma antros karto, veikia antros kartos informacijos sistema ir daugiau negu kad anksčiau duomenų apsaugai skiriama dėmesio, ypač po incidento Danijoje. Žiūrime į tai, kad... bet tai viskas e, buvo siema su pirmąją sistema ir e, kai kurie elementai buvo silpnoji grandis. Apsauga. Konkrečiai mes dabar žiūrime ne tik į pačią sistemą, bet ir jos saugumo elementus. Mes e, rengėme saugumo elementus E, vertinimus atsižvelgiant į EU lysą ir centrinius komponentus valstybėse narise. Šengeno vertinimo mechanizmas rodo, kad e, jos veikimas rodo, kad saugumo aspektai yra labai svarbus. Mes e, lankomės, žiūrime į nacionalinis elementus, taip pat yra numatyti elementai patikros atliekant e, šiandieno vertinimo sistemą susijęs su saugumu. Kas penkeri metai yra įvertinama tai ir e, kitas klausimas yra, kokiu mastu valstybės narės perka tam tikras paslaugas susijusias su įvairiais procesais, e, naudojant nacionalinės nacionalinius padalinius šiandien informacijos sistemos. Ir ar yra, pavyzdžiui, atsakingi pareigūnai, e, kurie kontroliuoja viską, jeigu perkamos paslaugos ir ar yra patikrinami darbuotojai privačių įmonių, iš kurių perkamos paslaugos. Mes žiūrime, ar viskas teisingai darome. Šioje srityje ir kitas labai svarbus aspektas yra duomenų kokybės e, užtikrinimas. E, ir duomenų apsauga. Jeigu duomenys yra kokybiški, tik tada įmanoma identifikuoti tam tikrus asmenis. Esant būtinybei, mes su EULISA valstybių narių lygmenių e, gyvenimo tam tikrą projektą susijusi su duomenų kokybės užtikrimui. EULISA e, Liepos trečią dieną pateikė ataskaitą apie tai ir komisija e, prižiūri šią sritį. E, mes e, dėl prieigos teisių patekėme išaiškinimą teisinį valstybėms narėms. E, duomenų subjektai kiekvienoje valstybėje narėje, nepriklausomai nuo fakto, kuri šalis išdavė perspėjimą, gali e, kreiptis dėl informacijos apie juos, pavyzdžiui, konsulate ir valstybė narė turi, privalo sureaguoti, nors ne ji išdavė, išdavė perspėjimą. Ir tada turi tą valstybinai konsultuoti su kitomis. Dėl galiojimo dešimt metų mūsų nuomonė būtų pernelyg ilgas terminas, operacinė prasme to nereikia. Ir dar viena specifinė kategorija E, krito kortelės vieneri metai po galiojimo, vienerių metų galiojimas. Ir mes manome, kad dėl e, daiktų dešimties metų laikotarpis yra proporcingas, e, nes, pavyzdžiui, vairuotojo pažymėjimas ar dar kažkas gali turėti asmens duomenų ir tai yra susijęs su asmenė, tie daiktai yra taip pat svarbus. Mes e, dirbame kartu nuolat, e, dalyvaujame įvairiose darbo grupėse ir esu labai patenkinta tokiu bendradarbiavimu. Ačiū. Dėkuoju. Dėkuoju Jums už pasisakymą, naudingas jis buvo mums, buvo įdomu išklausyti. Dabar e, kreipiuosi ponę Gerą, kolegos paklausė labai svarbių dalykų, taigi prašom. Ačiū, pradėsiu nuo Danijos incidento. Kaip žinote, tai nebuvo problema, e, kai perkamos paslaugos iš kitur, iš išorės, bet kontrolės problema. Tai susijęs su Danijos incidentu. E, duomenų apsaugos pareigūnai Danijos nustatė, kad policija nekontroliavo tų, kurie E, teikė paslaugas. Jie taip pat e, teikė paslaugas ir e, SIS-2 sistemai, pavyzdžiui, duomenys apie apie vairuotojų pažymėjimus. apie registracijos automobilių numerius ir vienas buvo mm, viena įmonė įvesdavo visus duomenis ir buvo labai daug e, saugumo problemų. E, Reikia užtikrinti saugumą interneto prieigos ir dėl to atsirado e, problema, kažkas galėjo prisijungti ir paskui e, buvo nukopijuota visa duomenų bazė. Jeigu tai atsitiko e, su SIS-1 ir paskui duomenys buvo perkelti į SIS-2, mes e, negalime pasakyti, ar tie duomenys, e, tiems jų saugumui nepakenkta. Kai kurie duomenys jau galbūt yra ištrinti keičiasi duomenys, bet duomenys, e, kurie buvo SIS pirmoje sistemoje, kurie buvo nukopijuoti per tą incidentą, e, kai kurie perkelti į SIS 2 ir nedanijos policija nežino, niekas negali pasakyti, e, koks mastas buvo to įsilaužimo. Ar tie duomenys, pavyzdžiui, parduoti, ar visi, ar iš dalies mes nežinome, kas atsitiko. Ar, pavyzdžiui, kažkokia trečia šalis turi tuos duomenys dabar? Galbūt kažkas turi informaciją ir e, nežinome, ar visą informaciją ir kiek duomenų yra paviešinta tokiu būdu. Dėl paslaugų pirkimo noriu pasakyti, kad dabar klausiminė Šengeno e, sistemos vertinimo yra numatytas klausimas ir e, tokie smulkesni klausimai apie tai, kaip nacionalinės institucijos kontroliuoja išorės paslaugų teikėjus kaip suteikiamas privilegiuotas suteikiamai prieiga prie duomenų bazių. Kompetentingos institucijos ar viską leidžia, pavyzdžiui, išorės bendrovėms viską daryti ir nekontroliuoja pakankamai. Tai nėra susiję tik tai su saugumo patikrą įmonių darbuotojų tokių, nes e, įsilaužė ne žmogus dirbęs tokioje įmonėje Danijos atveju, bet kažkas iš išorės. Kontrolės buvo problema. Bet e, nacionalinės institucijos, kurios atsakingos už duomenų apsaugą, turi tam tikras prievolės. Jos turi e, žinoti, kas vyksta su to šalies duomenų bazėmis. Jeigu kalbame tokias ypatingai svarbės jautrias duomenų bazės, tai valstybės narės turi labai atsargiai rinktis įmonės, iš kurių perka paslaugas. Galvoti apie mastą paslaugų pirkimo ir neleisti tokioms įmonėms, kurios pasirinkamos viską kontroliuoti, nes tai gali sukelti dar daugiau žalos. Atsakoju ponios Sipel klausimus. Nežinoma daug apie duomenų saugumą. Ta galima pasakyti apie viešą ir privatų sektorių. Saugumas yra investicija, kuri nedaroma, bent jau siekiant užtikrinti duomenų apsaugą. Bankų srityje kai kurie sektoriai labai daug investavo į saugumą, šiaip kiti sektoriai to nedaro ir apskritai viešosios institucijos to nedaro. Reikia, kad įvyktų koks nors didelis pažeidimas ar incidentas, tada visi atsibunda ir, o kitaip niekas nenori investuoti, skirti darbuotojų konkrečiai šiai sričiai ar informuotumui didinti. Mes turime visuomet kalbėti, kad saugumas yra labai svarbus siekiant apsaugoti duomenys. O dėl asmens duomenų, taip, asmens duomenų apsauga yra labai svarbu ir e, apskritai saugumas duomenų. E, visuomenės žinios, informavimas. Grupė numatys specialų interneto puslapį nacionalinės institucijos visos e, bus parodytos. Šiaip aš nenoriu e, pasakyti per daug, nes skūsis e, tuo bus nepatenkintų, bet šiaip mes investuojame daug, investuojame daug pastangų, skiriame daug laiko, jau seniai dirbame turime informacijos net kelią, kuri parengta keletų kalbų apie e, trečiųjų šalių ir, nes, ir, ir tai svarbu trečiųjų šalių e, piliečiams. Ir atliekamas tam tikras darbas. E, grupė tikrai bus naudinga šią prasme sakiau, bus specialus puslapis. Mes dabar baigėme renkti tam tikrus dalykus, visi dokumentai, visa mūsų veikla atsispindės ten. Jūs taip pat klausite apie perspėjimo atnaujinimą ar jų galiojimo pratesimą ir ponas Koelio to klausė. Ką ketiname daryti? Galime pradėti nuo statistinių duomenų, nes iš jų gali pradėti suprasti tendencijas. Taigi nuo jų pradėsime, žiūrėsime, kiek perspėjimų yra pratesiama, kiek kartų, kokiam laikotarpiui. Ir paskui per inspek inspekcijas paimama imtis atsitiktinė ir tada vertinama, kad galima būtų išsiaiškinti padėtį, nes visko patikrinti neįmanoma. Mes bandysime e, parinkti neblogą procentą reprezentatyvų ir prašysime paaiškinimų, nes turi būti pateikti paaiškinimai, pateisinimai. E, pagrindinis principas duomenų apsaugos srityje yra pateisinimas, būtinybė. E, duomenys turi būti saugomi tik e, tiek laiko, kiek tai būtina Ir ne duomenų apsaugos pareigūnas turi tą padaryti, bet nacionalinės institucijos. Vertinimas turi būti taip pat pateisintas. Mums yra svarbu pasižiūrėti, ar galima paaiškinti, kodėl duomenys apie tam tikrą asmenį turi likti sistemoje. Jeigu paaiškinimas nebus pateiktas, tai išvada yra aiški atitinkama. Būtent mes taip žiūrėsime į šį klausimą. Dėl ataskaitos apie nacionalinius kriterijus, gerbimas Kalio, aš bijau, kad tai užtruks ilgiau. Mes neparengsime tokios ataskaitos kitais metais, kad būtų galima nešti mūsų indėlį pasiūlymus. E, mes E, norime prisidėti prie ataskaitos, kurią komisija, norėjome prisidėti prie ataskaitos, kurią komisija turėjo pradėti parengti po trijų metų, bet mums nepavyko to padaryti, nes reikėjo kreiptis į visas valstybės nares. 24 straipsnis, e, egzistuoja daugiau e, priežasčių įrašyti perspėjimų, pavyzdžiui, asmuo įvykdė nusikaltimą ar įtarimų, kad jis tą padarys. Ir yra tikrai daug daugiau motyvų priežasčių sukurti tokį perspėjimą apie atitinkamą žmogų pagal tą straipsnį. Mes turime vėlgi gilintis į nacionalinius teisės aktus ir pabandyti pasižiūrėti, kas yra bendra, kas ne po to, kai bus e, atlikta tokia peržiūra, mes galėsime iš tiesų pamatyti, kur link turėtume žengti. Ir jūsų pasiūlymas, kad reikėtų geriau sudenti kriterijus, taip tai būtų puiku, nes būtų galima geriau patikrinti, kontroliuoti ir išvengti proporcingos stokos įvedant perspėjimus. Ir komisija jau yra pabrėžusi, kad kokybės problema yra aktuali. Pateiksiu Jums pavyzdį. Kartais E, perspėjami yra e, dvi pavardės. Jeigu e, iš Gudžara, apie žmogų iš Gudžaračio kilusi tas perspėjimas, tai problema yra tokia daugybė žmonių turi tokią pačią pavardę, bet trūksta informacijos, pavyzdžiui, gimo datos ar panašių elementų ir labai sunku suprasti, ar tai yra tas žmogus ar ne. Ir galbūt žmogus bus tikrinamas prie sienos, bet jis nebus tas, kuris yra ieškomas. Yra daug problemų. Gal e, pirštas spaudai gali iškelti, išspręsti kai kurias problemas, bet kils kitų problemų. E, Portugalijoje, mano šalyje, e, daug prašymų pateikėma dėl prieigos duomenų apsaugos institucija tikrina, vertina tuos prašymus ir mes susidurėme su tą problemą kasdien, nes e, labai sunku yra išsiaiškinti, ar tai yra tie žmonės ar ne, kuriuo atžvilgiu yra įvesti perspėjimai. dar buvo pateiktas klausimas apie tarpusavio veikumą ir ar mes priklausome aukšto lygio grupiai, ar su mumis konsultuojamasi. Kaip pasakė komisijos atstovė, mes su komisija palaikome gerus ryšius, kviečiame komisijos atstovus į mūsų posėdžius, kad gautume informacijos, mes teikiame klausimus, komisija gilinasi juos. Taigi, bendravimas, bendravimas yra geras, bet tai nėra formalus ryšys, formaliai mūsų neprašoma pateikti nuomonės dėl tam tikrų klausimų. Mes e, tam tikrą prasme tarsi dalyvaujame, bet iš tikrųjų ne. Tai galiu sakyti ne. Manau, kad e, visi klausimai susijęs su SIS turėtų įtraukti visas nacionalinės duomenų apsaugos institucijas. Tai yra svarbu, svarbu, kad mes galėtume išsakyti savo nuomonę, nes problemos kylančios naudojant dabartinę sistemą ir kitas sistemas yra matomos ir matome, kad sistemos e, nacionalinių lygmenių nėra integruotos vienos paieškos galimybė, kai kurios e, teisės saugos institucijos nacionaliniu mastu turi tokią galimybę. Jeigu teisė numatyta e, prisijungti prie SIS, VIS ir Eurodac, prie dviejų, prie trijų, prie Europolo ir tada galima atlikti e, vieną paiešką. Aš, pavyzdžiui, ieškau pavardės vieną kartą. Aš suvedu savo asmeninius duomenis, jeigu turiu galimybę prisijungti prie sistemos, tai aš galiu tą padaryti. Sistemos nėra tarpusavės saveikios, nes yra atskirtos, bet aš galiu tuo pačiu metu patikrinti visas sistemas. Tai labai svarbu operatyvininkams, kad neužtruktų paieška per nelig ilgai. Aišku, mes e, būtume labai laimingi, jeigu galėtume aktyviau dalyvauti diskusijose, kurios vyksta, tačiau formaliai mes neturime tokio statuso. Bet viskas priklauso nuo jūsų. Mes norime, bet sprendimas jūsų ir ne tik. Scarf, um... Labai ačiū, ponė Gera. Labai išsamus pristatymas ir dėkoju ir už jūsų atsakymus, labai tai vertiname. Dabar norėčiau apibendrinti šią sesiją. Kita pirmadienį panerita tiks pranešimą aukšto lygio grupėje. Taip pat sukurta nauja lygio grupė, koordinatoriai skirs dėmesį šiam prioritetui o ponas Koelio pirmininkauja tai koordinatorių grupiai tam, kad ir toliau būtų nagrinėjamas Šengeno priežiūros klausimas. Noriu priminti, kad e, lapkričio 3-4 vyksime į ES Lizą. Toliau stebėsime situaciją ir tai bus vienas iš svarbesnių mūsų komiteto prioritetų. Pane Gera, labai ačiū, kad šiandien atvykote ir dėkoju kolegoms už dalyvavimą diskusijose. Kolegos, dabar periname prie 20 klausimo. Panas Duprė, atsiprašau, kad šiek tiek vėluojame, bet tema yra ta pati. Kaip žinote, Pagal 130 taisyklę narys užduoda klausimą ir komisija turi atsakyti per tam tikrą laiką. Ir e, jeigu to nėra padaroma, tai tada yra pateikiamas e, klausimas raštu Rūpiučio 23 panas Depre pateikė klausimą, tai yra susijęs su gražinimo sprendimais ir išsiuntimo priemonėmis. Ar tai turėtų būti registruojamas jis ar Eurodac? Ponas Depre pateikė klausimą komisijai, negavo atsakymo iki rugsėjo 15 dienos galutinio termino. Tad pagal 130 taisyklę panas Depre paprašė, kad tai būtų įtraukta į darbo tarkį. Dabar suteiksiu žodį ponui Depre, o po to paprašysiu komisijos atsakyti į tą klausimą. Žeraras, žodis tau. Ah, merci, prezident. Dėkuoju, pirmininkė. Aš kuo galėstauti, kad užtruko, nes diskusija buvo įdomi. Dabar dėl e, to klausimo. Jeigu kalba sukasi apie nelegaliai esantį E, asmenį ir jeigu jo atžvilgiu yra imtas išsiuntimo priemonių kitoje valstybėje narėje, tad e, ar, kaip yra su informacijos e, keitimusi tarp valstybių narių dėl gražinimo ir ar jų e, e, duomenys turi būti registruojami privalomai SIS sistemoje. Mano klausimas buvo, kodėl SIS sistema yra pati tinkamiausia sistema registruoti gražinimo ir siuntimo priemonėms. Nes e, e, komisija taip pat pateikė pasiūlymą, kuriuo siekiama privaloma tvarka valstybėse narėse registruoti visus nelegaliai e, esančius valstybių narių teritorijoje už, užsienio piliečius. Bus registruojami jų pirštų ant spaudai bei a, nuotraukos. A, ir e, tuo būdu tai e, bus duomenys dėl jų padėties ir mano klausimas yra, ar tie duomenys neturėtų atsispindėti Eurodakė. Pane Jansen, dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami komiteto nariai, ponė Dupre. Aš norėčiau dabar perskaityti atsakymą į pirmąjį klausimą. 48-44 2006 metų tai komisijos priimtas atsakymas. Taisyklės ir procedūros susijusios su trečiųjų šalių piliečių e, išsiuntimu yra suderintos e, gražinimo direktyvos. Komisija Nu, dabar nagrinėja, ar tos taisyklės vis dar atitinka esamą situaciją ir iššūkius, su kuriais susiduria Europa, kadangi dabar migracijos rautai yra didžiuliai ir be to vyksta antrinis judėjimas Europoje. Dabar valstybės narės nesikeičia informaciją apie sprendimus raštu e, dėl migrantų. Neteisėtas emigrantas, kuris turi teisinę prievalę išvykti, negali vengti išvykimo vien tik tai pervažiuodamas į kitą šalį. Reikia čia naujos procedūros, dėl kurios dar labiau vėluoja asmens išsiuntimas. Čia komisija nurodė, kad turi būti talpinami duomenės SIS tam, kad būtų sustiprinta gražinimo procedūra. Be to, valstybės narės turi į SIS-2 įvesti informaciją tam, kad nebūtų pakartotinio atvykimo į Šengeno erdvę. Pagal tai yra numatomas jis perspėjimas ir tai turi padaryti visos valstybės narės neteisėtų migrantų atžvilgių. Vadinasi, reikia nurodyti, kokie sprendimai yra priimti dėl tam tikros mens ir reikia užkirsti kelią tos mens pervežimui į kitą valstybę narę. Čia techninių pakeitimų sis nereikės, bet reikia sustiprinti atsakingų institucijų bendradarbiavimą, tų, kurios yra atsakingos už gražinimą. Tai atsakymas į pirmąjį klausimą, o antrasis klausimas, kurį gavome rūpiučio 23. Na, atsiprašau, kad komisija negalėjo pateikti oficialaus atsakymo laiku, jis bus patvirtintas spalio 17 dieną. Bet aš galiu jums dabar pateikti to atsakymo aspektus. Kodėl SIS buvo pasirinkta tinkamiausia informacijos keitimosi priemonė? Kodėl būtent ją reikėtų talpinti gražinimo sprendimus? SIS yra pati plačiausia keitimosi informacija platforma Europoje. Ji yra iš karto prieinama ir policijos pareigūnams, ir pasienio apsaugos pareigūnams, ir jie iš karto gali imtis būtinų veiksmų, tų, kurie numatyti pagal perspėjimą. Dėl Eurodac taip nėra. Eurodac tikslas yra labai ribotas ir iš esmės Eurodac padeda įgyvendinti Dublino reglamentą. Eurodak taikymas rytis nėra pakankamai plati, kad ten būtų talpinami visi gražinimo sprendimai. Tarkime, ten nėra talpinami gražinimo sprendimai, kurie yra išduodami e, asmenims, asmenims apkaltintiems dėl tam tikrų nusikaltimų. E, kaip žinote, SIS jau yra talpinami duomenys ir apie atvykimą pagal reglamento 24 straipsnį. Ir Tie sprendimai raštu taip pat nurodo ir ankstesnius proceso etapus. Draudimas atvykti visuomet yra pagrindžiamas sprendimu raštu. Kasgi dar yra labai svarbu, kalbant apie SIS. Ah, sorry. So basically, I think SIS turi labai svarbius elementus. Tai visų pirma yra pati plačiausia kitimosi informacija platforma, ji yra prieinama policijos pareigūnams, kurie gali matyti veiksmus, kurių būtina imtis. Eurodak atveju to nėra, kadangi Eurodak tikslas ir naudojimas yra labai apribotas. Ten yra talpinami duomenys apie prieglapščio prašytojus ir neteisėtus migrantus. Ir ten gali gauti prieigą tik tai registruoti vartotojai, bet e, taikymos rytis yra siauresnė. Tai kai yra e, tik, tikrinamas asmuo tam tikroje teritorijoje pagal SIS perspėjimą, tai policijos pareigūnai gali imtis veiksmų. Tai yra vienas svarbus aspektas. Antrasis aspektas yra štai koks. Eurodac sritis nėra pakankamai plati, kad ten būtų talpinami duomenys apie asmenis, kuriems yra pritaikytas sprendimas raštu, kadangi tas sprendimas e, skirtas asmeniui, kuris atliko nusikalstamą veiką, nėra talpinamas Eurodac, bet yra talpinamas SIS ir yra nurodomas draudimas atvykti. SIS reglamentas numato ir draudimus atvykti. Tai e, kai išvyksta asmuo iš Šengeno erdvės, yra išduodamas ir draudimas atvykti. Jeigu nėra tikrumo, ar asmuo jau išvyko, tai tuomet turėtų būti vykdoma gražinimo procedūra. O kol kas, iš, kol kas SES, SIS to elemento nėra. Mes matome tik tai, kad asmo išvyko ir kad neturėtų grįžti, kad yra išduotas draudimas atvykti. Tai reikia taip pat apimti ir ankstesnius gražinimo procedūros etapus. Tai taip pat turi būti talpinamasis. Svarbu, kalbant apie sis, yra štai kas. Jei numatomas automatinis pirštų atspaudų atpažinimas, kuris bus prieinamas nuo 2017 metų, tai tuomet tie asmenys, kurie nėra dokumentuoti arba kurie, vadova, kurie patikė kelias tapatybės, tai juos bus galima atpažinti pagal tuos pirštų atspaudus. Žinoma, valstybės narės turės nuspręsti, kada reikėtų tikrinti pirštų atspaudus. Bet tai bus labai svarbus jis aspektas, kuris leis atpažinti neteisėtus emigrantus. Dėkoju. Net aš buvau šiek tiek pasimetęs. Dėkoju. Žerarai, ar norėtum dar sureaguoti? Please. Jeigu SIS sistemoje yra e, piršto spaudų atpažinimo sistema, tai kodėl jūs tuomet e, siūlote e, valstybėms narėms rinkti nelegalių migrantų pirštų anspaudus? Kam tai reikalinga, jeigu jis juos ir taip registruoja? Dėja, prašau. Tikslas yra, ponė Dupre, štai koks. Reikia, reikia duoti ponui Depre atsakymą, tai būsime čia tol, kol bus patiktas tas atsakymas. Ir prašau, kalbėkite šiek tiek lėčiau. Na dabar SISA galima atlikti iešką pagal numerinius duomenis. Tai reiškia, kad yra įvedama pavardė ir gimimo metai. Jeigu asmo keičia savo tapatybę, jeigu naudojasi kitų dokumentų, tai net jei tas asmo yra įvestas į sistemą, tu tai jo vis tiek nerasite. Būtent todėl labai svarbu turėti galimybę atlikti paaišką pagal pirštų atspaudus. Tarkime, emigrantas išvyksta iš šalies, kur pateikė prieglopščio prašymą ir kitoje šalyje pateikė prieglopščio prašymą pagal kitą dokumentą, pagal kitą tapatybę, tai SIS bus įmanoma rasti tą asmenį pagal pirštų atspaudus, jeigu jie, jiems jau yra taikoma gražinimo procedūra. Aš atsiprašau, grįžtu prie savo klausimo, bet kodėl valstybės narės tuomet verčiamos rinkti e, pirštų anspaudus ir, ir atvaizdus e, veidų migrantų. Jeigu e, tai galima daryti per sistemą ir kodėl tuomet reikia stiprinti Eurodaką. Iš esmės Eurodac ir SIS turi skirtingus tikslus. Eurodac sritis yra tokia. Ten yra siekiama nustatyti neteisėtą emigrantą ir prieglapščio prašytoją, turėti duomenis apie juos, pasižiūrėti, kur jie pirmiausia buvo užregistruoti ir kuri valstybė narė yra atsakinga už prieglapščio procedūros taikymą. Toks yra Eurodac tikslas. Ir ten tiesiog yra saugojami pirštų atspaudai ir jokių numerinių duomenų. SIS tikslas yra kitoks. Pagal SIS policijos pareigūnai gali imtis konkrečių veiksmų. Tai nėra tikslas vien tik tai nustatyti asmenį ir pasižiūrėti, kuris yra, bet ir imtis konkrečių veiksmų. Tai gali būti areštas, tai gali būti apsaugos suteikimas tam asmeniu ir taip toliau. SIS naudojimas yra labai aiškiai nurodytas ir kiekvienas policijos pareigūnas bei pirmosios ir antrosios linijos pasienio pareigūnai gali pasinaudoti e, SIS ir imtis konkrečių veiksmų. Tad SIS yra pati naudingiausia priemonė, e, kurioje yra saugoma informacija apie rašytinius sprendimus, nes kai pareigūnas apklausia asmenį, gali nustatyti jo tapatybę. Ir nereikia kreiptis į institucijas, kurios tada turės prisijungti prie Eurodą, gauti pirštų atspaudus ir pamatyti, kur tas asmuo, kokioje šalyje užsiregistravo pirmą kartą. Tai tiesiog dvi skirtingos sistemos ir skirtingi tikslai. Saying, Aš suprantu, ką jis sako, bet tai tarsi nėra atsakymas į jūsų klausimą. Aš nebenoriu tęsti tos diskusijos, bet manęs neįtikino, nors aš, aš toliau ne, nebeteiksiu klausimų. Okay, um, thank you very much to, to the commission. Uh, Dėkoju komisijai. Aš suprantu jūsų atsakymą, jūs kalbate apie dviejų duomenų bazių skirtumus, bet ponas Depre klausia, kodėl Tai Eurodak nėra saugoma, jo netenkina atsakymas, bet aš manau, kad reikės dar rasti kitų būdų išsiaiškinti, ar jūs norite ką nors pridurti. Well, the Eurodac is not a complete migrant. Eurodac nėra baigtinė migracijos domenų bazė, tai nėra archyvinė domenų bazė, ten yra tiesiog saugojami migrantų pirštų atspaudai. SIS irgi nėra archyvinė bazė, ten irgi nėra istorinių tų duomenų, bet ten yra daugiau informacijos. Ir svarbiausia yra štai, kas, kad ten yra nurodomi konkretus veiksmai, kurie nėra nurodomi Eurodag. Tai yra infrastruktūra SIS, kuri leidžia stebėti sutapimus, žiūrėti, kokia yra papildoma informacija. Ir ten yra saugoma informaciją apie konkretų asmenį tam, kad e, atsakingos institucijos galėtų imtis tinkamų veiksmų, bet to negalima pasakyti apie Eurodac. Eurodac tikslas yra labai ribotas ir jis yra visai skirtingas nusis. I think, I think we need to leave it there. Thank you very much. Man atrodo, kad e, turime baigti šias diskusijas. Labai ačiū komisijai. Aš tik norėjau dar kai ką pasakyti. Mes pagal savo darbo tvarkę peržiūrėsime SIS 2, vis Eurodac ir skirsime daug dėmesio šiems klausimams komitete. Todėl tikrai grįšime greitai prie šių klausimų. Labai ačiū Žerarai ir ačiū komisijai. So we move to point, uh, Dabar periname prie 22 klausimo, tai yra Libė misija į EASO Maltą. Ji vyko Liepos 18-19 dieną. Čia mes turime pranešimo projektą, kad nuo 18 iki 19 trys lybė atstovai lankėsi Valetoje, Maltoje. Sisil Kjankė buvo delegacijos vadovė, taip pat Helga Stevens iš EKR ir Karlos Koelio iš EPP. Tai e, yra vienas iš dvimečių Libė komitetų. Šių metų vizitą pažymėjo migrantų krizė ir čia ES užima labai svarbu vaidmenį, teikiant paramą valstybėms narėms, ypač Italijai ir e, Graikijai, ypač kai kalbame apie naujai atvykusius migrantus ir jų perkelimą ES viduje. Norėčiau dabar paprašyti Sisil Kjangį pateikti mums ataskaitą ir pristatyti tą pranešimo projektą Cecilija. Gracija, prezidentė. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Iš tikrųjų, mes e, lankėmės EASO, mus priėmė labai šiltai. Kita vertus, e, e, EASO vykdomasis direktorius E, užtikrino, kad mūsų susitikimas būtų labai profesionalaus pobūdžio. Susitikome taip pat su Maltos įvairių institucijų atstovais bei su pilietinės visuomenės atstovais. Per tuos e, susitikimus su EASO atstovais e, galėjome konstatuoti, jog EASO darbuotojai vykdo labai profesionaliai užduotis, kurios, kurios tenka jums. Joms, jiems aš Priminsiu, jog EASO atidarė pirmos e, linijos um, padalinius Graikijoje, Bulgarijoje ir e, taip pat reikia paminėti, jog valstybių narių deleguojami darbuotojai nepa, nėra pakankami. E, jie dar neveikia pilnu pajėgumu ir trūksta taip pat finansavimo. E, reikia taip pat pažymėti, jog su Graikijos institucijomis vyksta puikus bendradarbiavimas. Iš Sirijos apie 9 tūkstančius asmenų atvyko į Graikiją ir EASO. Um, kompetencija apsiriboja rekomendacijų teikimu dėl individualių atvejų priimtinumą ir e, EASO darbuotojai pateikė savo nuomonę dėl prašymo priimtinumo Graikijos institucijoms EASO taip pat uh, E, yra įgaliotas užsiimti preregistravimu ir tai yra pirmasis žingsnis į prieglapščio teikimo procedūrą, taip pat į perkelimo procedūrą. E, Jose Carrera, vykdomasis direktorius, mums pasakė, jog e, valdyba sukūrė aukšto lygio darbo grupę, kurios tikslas yra identifikuoti perkelimo srityje kylančias problemas ir e, tos problemos yra tokios valstybės narės prisima nepakankamai įsipareigojimų, procedūros dažnai būna per daug biurokratinės ir kyla saugumo problemų. EASO vaidmuo buvo labai svarbus taip pat ir Italijoje. Aš anksčiau kalbėjau apie Graikiją, tačiau dabar kalbant apie Italiją, migrantų registracijos e, srityje EASO vaidmuo labai svarbus, ypač turint e, omenyje e, santykius su tarčiosiomis valstybėmis, e, Balkanų valstybėmis. Italijos atveju buvo mažiau gražinimo atveju negu taip pat e, informacija bei e, ataskaitos dėl e, trečiųjų valstybių yra nagrinėjamas kartu su, su valstybių narių ekspertais. Nagrinėjama padėtis, e, kurioje yra kilmės valstybės, analizuojama ta padėtis ir e, yra galvojama, kaip esant tokiai padėčiai galima imtis tarptautinės apsaugos priemonių. Mes e, taip pat išklausėme liūdėjimų apie EASO vaidmenį e, mokymus, mokymus rytyje. EASO prisideda prie valstybių narių personalo rengimo ateityje EASO taip pat užsijims ir kankinimo aukomis. Jose Carrera taip pat pristatė mums EASO būsimą naują vaidmenį. Jisai pabrėžė, jog naujai agentūrai labai svarbu turėti prieigą prie duomenų bazių bei meta duomenų siekiant pagerinti padėtį. EASui tai labai svarbu, kad reglamentas e, būtų priimtas kaip galima greičiau, kad būtų užtikrintas e, tinkamas finansavimas bei e, skiriamas kompetentingas personalas. Su Maltos institucijų atstovais mes kalbėjome apie perkelimo mechanizmą bei svarbą investuoti į ES migracijos politikos išorės dimenciją. Apskritai mūsų misija buvo labai sėkminga tiek profesinių, e, tiek žmogiškuoju požiūriu. E, EASO siekia nepriklausomai ir kaip galima geriau vykdyti savo funkcijas, tačiau tam reikia tinkamos paramos ir finansavimo. Ačiū ponia Kengi už tokią išsame ataskaitą. Ar kiti kolegos, kurie lankėsi e, valetoje, nori taip pat pasakyti, ponas Koelio. Pritariu tam, ką pasakė ponė Kengė. Patirtis buvo labai įdomi su ponė Kengė ir Stevens. Mm, apsilankimas buvo naudingas ir noriu e, akcentuoti tai, ką jau sakė ponė Kengė. Pirmiausia, ESO ir direktorius atlieka puikų darbą. Antras dalykas. ESO neturi pakankamai darbuotojų, taip pat neskiriama pakankamai finansavimo pagal tas pareigas, kurias turi ši organizacija atlikti. Asmeniškai aš taip pat galvoju, kad valstybės narės nori naudotis ESO darbo rezultatais, bet netaip jau greitai siekia paremti, užtikrinti išteklius e, šiam biurui. Atsirado naujas teisinis e, pagrindas ir reikia, kad e, kaip galima greičiau būtų patvirtinti tinkamai atinkami teisės aktai dėl naujos prieglopščio agentūros. Labai trumpai kalbėjote, bet pasakėte labai svarbių dalykų. Ir aš e, tikiuosi, kad eso e, darbuotojai sutiks su visu tuo, ką jūs sakėme. Ačiū. Alla Aho, e, ponio Stevens vardu. Ačiū Jums leidus, perskaičiu, perskaitysiu ponios Stevens, kur negaliu atvykti į posėdį mintis lankiausi su Libė delegacija ASO ir um, mane maloniai nustebino, kaip puikiai dirbama e, esant dėliam spaudimui ir, ir e, turint ribotus išteklius. ES susiduria su nepaprastai dėliais migrantų srautais. Aš šiaip nepasakau už tai, kad atsirastų e, naujos agentūros, bet ši agentūra yra puiki ir reikia visą jo, jos veiklą uh, E, paremti. Naujoji agentūra turi užtikrinti, kad būtų laikomasi visų migracijos srityje primtų teisės aktų, atskiriant pirmiausia migrantus, kurie ieško prieglopščio nuo nelegalių migrantų. Ir aš e, tikiuosi, kad e, bus imtas tolesnių priemonių siekiant paaiškinti šios agentūros funkcijas. Daugiau norinčių kalbėti nėra. Dar kartą dėkuoju ponė Kengi už e, svarbią informaciją, už tai, kad apsilankėte šio agentūroje. Dėkuoju, tai labai svarbu. Mes pasižymėjome viską, ką Jūs pasakėte, o dabar, kolegos, einame toliau. 21 darbo tvarkės klausimas. Prieglopščio reikalai. Tai yra nuomonė kuris skirta pabėgėlių ir migrantų srautų klausimo sprendimui. Es išorės veiksmų vaidmuo nuomonės referentė yra Marie Kristin Veržiet. Svarstysime jos projektą pasiūlymo ir spręsime, kada, iki kada galima pateikti pakeitimus. Dabar trumpai steiksiu žodį. Kristin, Liepos 7 dieną komisija paskelbė komunikatą dėl Europos partnerysės struktūros su trečiom šalim pagal ES migracijos darbo tvarkė. Šiais metais 15 e, Liepos dieną mūsų komitetas gavo šį komunikatą ir e, tiek užsienio, tiek e, vidaus vilstymosi komitetai nusprendė nuomonę taip pat parengti paprašyti, kad mes parengtume nuomonę bendram savo iniciatyvą rengiamam pranešimui. Dabar mielai suteiksiu žodį poniai Veržiet, kuri ir pristatys savo nuomonės projektą. Prašom. Dėkuoju, panė pirmininkė. Aš e, pridursiu e, savo įžanginėme žodyje tokį papildomą aspektą. Aš e, Drua pakomitetyje. Esu atsakinga už pranešimą dėl migracijos ir trečiųjų valstybių, tačiau tie dalykai yra susiję ir konverguojantis tarpusavyje. Ir taip pat Elenos Vandenciavo ir Dijas Demero e, pranešimas yra, kuris taip pat e, susijęs ir, ir konverguojantis su šitomis temomis. Tad e, plenarime posėdėje bus ir, ir tas pranešimas, ir tas e, aptariamas. Ir mes e, turėjome parengti nuomonę nedidesnė nei 1500 ženklų, tai nėra lengva užduotis. Aš aiškinau šešėliniams pranešėjams, kokia yra padėtis, tas e, projektas, kuris e, yra pateiktas, yra šiek tiek per daug lakoniškas, jame jis neapima kai kurių niuansų. Ir e, aš sutelkiau dėmesį ties pagrindiniais aspektais, pabandžiau paaiškinti, e, kokia yra lybė kompetencija. E, bei kokia yra Europos politika aptariamoje srityje. Pirmas e, mano aptariamas dalykas yra padėties, susidarsios padėties konstatavimas, tai yra tokia padėtis, kur 300 e, tūkstančių žmonių yra priversti palikti savo genimasias vietas, tarsi išrauti su šaknimis tai yra e, tų konfliktų nublokšti į kitas vietas e, asmenys. Ir mes turime dabar spręsti tų žmonių problemas, nes jie priversti išvykti iš savo gyvenamųjų vietų dėl konfliktų, žmogaus teisų pažeidimų ir taip toliau. Ir jiems tenka susidurti su labai rimtais iššūkiais. Aš e, taip pat išdėstau kai kuriuos e, problemų sprendimus dėl, e, dėl humanitarinių vizų, dėl perkelimo, dėl išorės politikos pokyčių, dėl santykių su saugiamis valstybėmis dėl migrantų gražinimo į tokias valstybės, kur nėra jokių teisės nuostatų dėl, e, migrac, dėl migrantų ir jų teisų, dėl prieglopščio teikimo ir taip pat e, m, ten kalba apie būtinybę, beje, aš pažadėjau šešėliniams pranešėjams, jog e, e bus e, pateikta tam tikrų pakeitimų, kad geriau išriškėtų kai kurie niuansai ir kad būtų pridėti papildomi aspektai ir, ir, ir klausimai. Man atrodo, jog šešėlinė pranešėja iš principo sutiko su tais pasiūlymais dėl e, asmenų neturinčių pilietybės ir e, taip pat e, aš pabrėžiau e, pakeitimų dėl būtinybės apsaugoti vaikus, moteris ir atskirus nepilnamečius svarbos. Na, o dabar esu pasirengusi išklausyti kolegų komentarus ir Tuo būdu galėsime papildyti tuos e, pakeitimus, kuriuos aš pateiksiu iki pirmadienio. That and, uh... Dėkuoju, ponė Viršė. Dabar pirmiausia žodis ponui Dipre. Uh, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš kalbu ne savo vardu, aš pasisakau. Uh, e E, Mišelio e, vardu, jis yra šešėlinis pranešės, jis paprašė manęs paskaityti savo e, poziciją. Aš norėčiau padėkoti poniai Veržė už pateiktą nuomonę. Šis pranešimas teikiamas labai tinkamu laiku, turiu galvoje New Yorko deklaraciją ir taip pat Birželio mėnesio naująją partnerystę su trečiosiamis valstybėmis. Mūsų parlamentas turi pateikti savo nuomonę šitais klausimais. Aš manau, kad lybė komiteto nuomonė turi užtikrinti papildomą e, vertę. Aš taip pat norėčiau dar kartą pabrėžti dėl teisėtos migracijos būdų įtvirtinimo. Tai turi būti esminis mūsų išorės veiksmų aspektas migracijos srityje. Europos parlamento pozicija šituo klausimu jau buvo pateikta e, keletą kartų, tačiau dabar reikia imtis konkrečių e, veiksmų e, įtvirtinant mūsų būsimus santykius su trečiosiamis valstybėmis. Perkelimas turi būti plėtojamas daugiau, ne tik tais ES lygmenių, bet ir tarptautiniu, pasauliniu lygmeniu. ES čia turi vaidinti lyderio vaidmenį. Kiti aspektai, kurie susijęs su mūsų komiteto kompetencija, turėtų taip pat būti aptariami šioje nuomonėje. Visų pirma, aš galvoju apie gražinimą ir readmiciją bei apie santykius su trečiosiomis valstybėmis, kovojant su uh, nelegaliais vedliais bei e, prekyba žmonėmis. Viskas, ponė pirmininkė. Kristin Bonafė. Dėkoju. Aš e, taip pat norėčiau padėkoti Marie Kristin Veržė. Aš norėčiau taip pat tave e, pasveikinti Mariją Kristin. E, tu puikiai atlikai darbą, tavo pranešimas apima migraciją, prieglopščio klausimus bei e, um, išorės e, e, politiką. Mes e, turime eiti šitą linkmę. E, Spręsdami šitos klausimus turime remtis žmogaus teisėmis bei tarptautinė teisė. Dėl šitų e, dalykų negali būti deramasi. Europos e, Pasitikėjimas ES taip pat priklauso ir nuo jos santykių su trečiosiamis valstybėmis. Ir ES turi užtikrinti, kad žmog, žmonių, žmogaus teisų e, srityje negali būti dvigubų standartų. Mes negalime remtis tik tai uh, požiūrio sumetimais ar sienų kontrolės e, sumetimais, bet kurioje padėtyje mes, kokia bebūtų situacija, mes negalime išsiųsti asmenų į tokias valstybės, kurių saugumas neužtikrinamas. E, pranešėja ką tik tai pasakė, jog ES e, turi užtikrinti teisėtus migracijos kanalus. Visų pirma, Tai e, turi vykti panaudojant humanitarinės vizas, taikant perkelimo mechanizmus bei e, taikant vizų politikos e, kai kurias nuostatas. Čia reikėtų taip pat harmonizavimo konsulatų lygmenių teikiant, pavyzdžiui, humanitarinės vizas, bendradarbiavimas su trečiosiomis valstybėmis. Jis turi taip pat apimti demokratijos įtvirtinimą, teisinės valstybės įtvirtinimą, užimtumo aspektus, integ pagalba integruojantis. Aš e, dar norėčiau e, pabrėžti pažeidžiamų asmenų padėtį, tai yra moteris, vaikai, LGBTI e, asmenys, todėl kad e, jų atžvilgių gali būti e, smurto apraiškų. E, turime taip pat atsižvelgti į lyčių aspektą, e, kaip jisai yra pabrėžiamas Ranibol pranešime. Taip pat pakeitimuose aš pabrėšiu būtinybę, kad Europos parlamentas užtikrintų demokratinę kontrolę, tikrindamas e, e, susitarimus su trečiosiamis valstybėmis. Galime paminėti ES sienų kontrolės agentūros e, susitarimus šios ryties. Dar kartą dėkoju pranešėjai. Labai ačiū, ponia Vudenberg. Ja, vi ser en situation idag med ungefär 65 miljoner människor som är på Mes matome, kad beveik 65 milijonai žmonių e, yra netekę savo namų. Klausimas, kaip padėti tiems žmonėms? Ne, e, galėsime visų priimti Europos Sąjungą, reikia e, padėti žmonėms, reikia, kad pasikeistų jų gyvenimas. Ir e, dabar tie žmonės, kurie iš tų žmonių, kurie atvyksta Europos Sąjungą, 65 procentai yra ekonominiai migrantai. Ir reikia galvoti, kaip mes galėtume padėti tikriems pabėgėliams. Šiame pasiūlyme reikia numatyti būdus, teisėtus būdus pakliūti į Europos Sąjungą Galbūt reikėtų kalbėti apie sistemą, kai būtų dalyjamasi migrantų kvotomis, bet valstybės narės labai prastai taiko tokią sistemą ir matome, kad pusė valstybių narių nesilaiko rekomendacijų dėl prieglopščio e, prašymų steikimo pagal kvotas, patenkinimų pagal kvotas reikia galvoti, kaip padėti, kaip teikti humanitarinę pagalbą vietoje trečiosiuose šalyse. Ir ar yra ribos, kiek mes galime padėti žmonių, kokiam skaičiu žmonių galime padėti tokiu būdu. Neturime e, tikslaus skaičiaus žmonių, kai neteisingai išsiunčiami žmonės. Švedijoje priimta nepaprastai daug žmonių pernai. E, ir tūkstančiai žmonių yra gražinami Europos, ir turime gražinti daugybę žmonių, kurie netinka kriterijų, bet ES mums nepadeda. Bus ne 50 tūkstančių žmonių tokių yra, bet mes neturime išteklių išsiųsti tuos žmonės ir kaip ES galėtų mums padėti. Taip pat norėčiau kai ką pasiaiškinti Dėl e, klimato pabėgėlių, kaip reikėtų e, spręsti jų problemą, kokiu pagrindu? Ačiū. Saraja Post. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju Marijai Kristinų už pasiūlymus. Aš tik norėčiau pateikti pakeitimu, jeigu neprieštaraujate. Ketvirtoji dalis, gal čia reikėtų ją išplėsti ir e, pasakyti, kad e, turi būti užtikrintos tos taisyklės ir turi būti užkirstas kelias prekybai žmonėmis. Netoliau aštuntoji dalis, čia norėčiau įtraukti konkrečios atnaujinamos informacijos rinkimą susijusi su žmonių teisėmis, ypač kai kalbame apie moteris, vaikus, žmonės su negale ir LGBTI asmenės kilmės šalise prieglupščių prašytojų. Reikėtų čia apimti ir tas šalis, kurios yra laikomos saugiamis. Toliau 8a ir b dalys. Čia komisija turėtų glaudžiai bendradarbiauti su NVO ir ekspertais dirbančiais kilmės šalyse prieglošių prašytojų tam, kad būtų galima nustatyti pačius geriausius būdus padėti pažydžiamoms grupėms ir asmenims. O B, reikėtų sakyti, kviečiame komisiją įtraukti NVO ir ekspertus kilmės šalyse prieglopščių prašytojų tam, kad būtų užtikrinti konfliktų prevencijos mechanizmai ir priemonės. Aš taip pat ateiksiu pakeitimų rezoliuciją. Ačiū. Labai ačiū. Nardžin Lambert. Dėkoju. Aš irgi norėčiau padėkoti Marijai Kristinų už atliktą darbą. Norėčiau pritarti ir kitų paminėtoms pastaboms, visų pirma, dėl teisėtų kelių Kalbant apie teisinį pagrindą tų susitarimų, tai be abejo, kad jis yra labai svarbus. Susitarimas su Turkija, e, su Afganistanu, ten nėra aišku, koks teisinis pagrindas taikomas ir Europos parlamentas neįtraukiamas į tas diskusijas, nors tai turi didžiulį poveikį ir gražinimo procedūrai. Nu, kalbant apie readmisiją, tai čia jau įsitraukia ir parlamentas. Mes privalome labai daug dėmesio skirti šiems klausimams. Kalbant apie platesnį kontekstą, visai kyla klausimų e, migracijai, apie migraciją kaip apie prioritetą. Yra kalbama apie pagrindinės migracijos priežastis, bet e, dažnai žmonės e, tiesiog nori gauti daugiau pinigų, kaip kad daro ir es piliečiai, kai emigruoja. Bet mes turime įsipareigojimus užtikrinti netvarę, tvarų vystimąsi, gerą valdyseną ir įstatymų viršenybę. Vienas iš mūsų tikslų yra kovoti su kontrabanda. Tai reiškia, kad būtina taikyti ir atitinkamus teisės aktus kilmės šalyje. Tos priemonės ten turi būti veiksmingos, tad reikėtų čia nenukreipti finansavimo nuo tokių veiksmų vardan trumpalaikių priemonių. Man atrodo, kad tai atneštų visai priešingų rezultatų ir taip tikrai nebūtų siekiama panaikinti migracijos priežasčių. Reikia taip pat pasižiūrėti, kiek efektyvus yra gražinimas. Čia kalbu ir apie Afganistaną, ir Pakistaną, kuris dabar yra įsipareigojęs gražinti daugiau nei milijoną afganų pabėgėlių, Iranas e, taip pat. Tai aš manau, kad e, mums reikia labai atsargiai įvertinti situaciją ir garantuoti, kad nebus nedestabilizuotas Afganistanas. Nereikia ieškoti tų priežasčių, kodėl kilmės šalyje situacija prastėja. Ir Kilo daug klaustukų dėl Afganistano, tad mums reikia pagalvoti ir kaip mes pasirengėme gražinimui ir kaip yra taikomos vietoje integracijos priemonės. Kitu atveju mes tiesiog paliksime žmonės Kabulo vidury ir tikėsime, kad įvyks kažkoks stebuklas. Visą tai yra labai svarbu, ypač turint omenyje, kad dabar kai kurios šalės nori gražinti jaunus žmonės, kurie neturi didelių ryšių su tomis kilmės šalimis, neturi kalbų įgūdžių ir tai taikoma ir jauniems vyrams. Aš suprantu, kad kyla daug nerimo dėl pažydžiamų grupių, bet aš tikrai nemanau, kad mes turėtume pamiršti apie jaunus vyrus. Kalbant apie saugias kilmės šalis, tai jau esame apie tai diskutavę teisinę prasme bet privalome nepamiršti ir išorės dimensijos. Kai vertiname tas, tas saugės kilmės šalis, tai mes čia turime pasižiūrėti į tų šalių situaciją, o ne į savo išorės dimensijos politikos paskatas. Dėl klimato pabėgėlių, tai vėlgi turime grįžti prie šios temos. Aš manau, kad reikėtų pagalvoti ir apie tai, kaip mes skatiname kitas šalis užtikrinti organizuotą e, perkelimą. Tai man atrodo, kad e, pagrindas yra geras, bet mes dar teiksime pakeitimus. Ir esu tikra, kad galutinis rezultatas bus tikrai geras ir patenkinamas abiems komitetams. Dėkoju. Manau, kad šios diskusijos tikrai labai geros, o prieš perdodamas žodį pranešėjai norėčiau pasveikinti lankytojų grupę, kurie atvyko į komitetą. Natalie Griesbeck kvietimu atvyko ši grupė. Jie yra iš vienos organizacijos. Labai ačiū, kad atvykote. Thank you. Na, dabar suteiksiu žodį Marijai Kristinai. Aš noriu pasakyti, kad tai nėra prancūzų komitetas. Aš tik suteikiu žodį tiems, kas nori pasisakyti. Ir, na, aišku, turėsiu ir komisijai leisti pasisakyti, bet Mari Kristin, ar galiu dabar suteikti žodį komisijai? Kaip norėtumėte, kad elgčiausi, ar dabar jūs norite pasisakyti? Tai labai trumpai žodis komisijai. Dėkuoju, pana pirmininkė, labai trumpai. Komisijos vardu norėčiau reaguoti į kai kurios aspektus, kurie buvo paminėti jūsų komiteto kai kurių narių. Visų pirma, dėl teisėtų migracijos kelių. E, bei e, bei tų e, asmenų, kuriems reikia apsaugos. Komisija šių metų Liepos mėnesį pateikė pasiūlymą dėl e, tokių asmenų įkurdinimo sąlygų. Dabar tas pranešimas yra diskutuojamas komisijoje. Jisai numato nuolatinį mechanizmą šios e, srities ir e, teisėtus kanalus prieigos prie ES tiems asmenims, kuriem reikia apsaugos. E, Ir tai rodo, jog ES prisima savo atsakomybę bei yra solidari su uh, trečiųjų valstybių piliečiais, kuriems uh, iškyla rimti pavojai ir kurie uh, susiduria su labai sun, su, sunkia padėtimi. Mes uh, didelį dėmesį teikiame reintegravimui ir e, dabar rengiame patikos fondą Afrikoms, Afrikos valstybėms per e, ateinančius metus parengsime šios ryties e, programą, kuri įgalins gražinti asmenis, kurie teisės požiūrių negali likti Europos Sąjungoje, tačiau e, tie asmenys buvo gražinami su e, tam tikru reintegravimo paketu. Dar vienas dalykas. Dėl asmenų, kurie gražinami į savo valstybės bei tolesnį jų likimo, e, turiu galvoje Europos Sąjungos Turkijos deklaraciją. Aš norėčiau patikinti e, komiteto narius, jog e, ataskaitos dėl šios deklaracijos įgyvendinimo rodo, jog Turkija ėmėsi visų būtinų priemonių, kad e, asmenys, kurie yra gražinami Turkijai, būtų tinkamai apsaugomi ten. Noriu taip pat priminti, jog remiantis direktyva dėl prieglapščio teikimo procedūros e, trečiųjų valstybių laikomų saugiomis e, koncepcija e, suteikia galimybę teikti in, individualius prieglapščio prašymus, individualų jų nagrinėjimą. E, Ir tos valstybės iš tikrųjų yra laikomis saugiamis valstybėmis kiekvienam iš kandidatų į prieglobstį. Todėl, kad ir be to e, kandidatai turi teisę apskusti sprendimą e, juos e, apgyvendinti tokioje trečioje valstybėje, jeigu jie mano, kad ta trečioji valstybė nėra saugi. Pavyzdžiui, Graikijoje daug migrantų prašo tarptautinės apsaugos, jie e, teikia tokius prašymus ir mano minėta teisė yra taikoma kasdien ten. Labai ačiū. Dabar e, kviečiu Mariją Kristin apibendrinti diskusijai. Dėkuoju. Aš e, džiaugiuosi, kad e, išgirdau komisijos pasisakymą prieš pasisakydama Nežinau, nežinau ar jūs atidžiai klausėtės visų pasisakymų. Aš paprastai kalbu pakankamai atvirai, tiesiai šviesiai, tačiau e, tokio e, politinio žanro pasisakymai, kurie yra aptakus, e, iš tikrųjų nenuramina mūsų ir mes ir toliau esame sunerimę dėl tam tikrų aspektų. E, kuomet e, mes kasdien susidurėme su e, migrantų reintegravimo problemomis, gražinimu, tai e, iš tikrųjų išklausius e, to, ką jūs sakėte, atrodo, gyven, negyvename tame pačiame pasaulyje, nes tai, ką, ką sako nevyriausybinės organizacijos ir kiti šaltiniai, rodo, kad padėtis yra kitokia. Aš manau, kad mes turime atkreipti dėmesį į tokį aspektą. Aš tai nepakankamai pabrėžiau iki šiol. Manipuliavimas skaičiais ir realybė. Tai yra kartais du skirtingi dalykai. Taip, iš tikrųjų yra 500 milijonų pabėgėlių ir perkeltieji ir perkeltųjų asmenų. Ir mes uh, turime iš tikrųjų imtis rimtų priemonių ir turime patikslinti dar tuos e, skaičius, kad atspindėtume tikrąją padėtį. Dev ir Afet pranešime apie tai kalbama. Komisija minėjo legalius migracijos kanalus, jie neapsiriboja vien tik e, įkurdinimu. E, Tačiau kol kas mes konkrečių dalykų šioje srityje per daug nematome. Dėl kitų aspektų tai, bet čia ne. Aišku, į tuos dalykus galime žiūrėti per įvairias prizmes, tačiau esmė vis dėlto lieka ta pati. Tai, ką sakė šešėliniai pranešiai ir kiti, pasisakė kolegos. Uh, migrantams ir pabėgėliams teisėti kanalai negali apsiriboti įkurdinimo programomis. Teisėtų migrantų atvykstančių ES skaičius mažėja. Prieš 3-4 metus jų buvo 1,7 milijono, dabar 1,4 milijono. Tik tai ir jeigu e, panagrinėtume ataskaitas, kurias pateikia pakankamai rimtos organizacijos, tokios kaip Pasaulio bankas ar EBPO, tai e, atrodo, jog e, atremdama demografinius ir ekonominius iššūkius ES e, deda labai daug pastangų, bet man atrodo, kad kartu su komisija mes turime toliau dirbti labai intensyviai. Toliau. ES išorės politikos e, panaudojimas kovojant su e, nelegalia migracija. Šioje srityje mes matome, kad Europos parlamentas e, vis mažesnė įtaka daro tai politikai. Vyko prieš vakar, prieš kaip vyko ES e, ir Afrikos vidaus reikalų ministrų susitikimas. Tačiau aš tai sužinojau tik tai spaudos ir, ir, ir tik tai vakar. Juk mūsų e, komitetas užsima šitais klausimais, AFET komitetas taip pat labai didelį dėmesį ir svarbą jiems teikia. Tad e, mes turime siekti, kad e, Lybė komitetas svarbiausiais savo darbos ryties klausimais galėtų užtikrinti pridėtąją vertę. Žerar Depre, kalbėdamas e, e, Mišelio vardu, tai sakė. Ir dėl šitų dalykų man iškyla tam, tam tikro nerimo ir aš pritariu tam, kas buvo pasakyta kolegų šituo klausimu ir noriu, kad mūsų darbas iš, tik, iš tikrųjų būtų kaip galima veiksmingesnis ir jau nuo pirmadienio e, renksiu susitikimus su šešėliniais pranešėjais, siekdama, kad e, nuomonė būtų parengta laiku, kad jinai būtų uh, E, rimtas dokumentas. Ačiū, Maikristin. 20 e, spalio e, terminas pateikti pakeitimus. A, jūs kalbėjote apie kar sustikimą rytoj. Louis Michel pirmininkaus. Ne, ne apie tai kalbėjote. Nenorėjau, pate, nenoriu pradės diskusijos, tai yra kažkas kas. Tai nėra AKR sustikimas kitas, e, kažkokie ministrai, kažkur, kažkur šalių ministrai atvyks, kai kurių šalių ministrai atvyks, tai dėl to paklausiu. E, 24-25 darbo tvarkės klausimai. Lankstumo priemonės naudojimas, kad būtų galima mm, spręsti mm, tam tikras problemas su migracijos E, krizė ir e, nenumatytų atveju rezervo panaudojimas 17 metais. Mūsų šešėliniai pranešėjai yra Terikabras ir Zdehovski. Mes e, nustatysime terminą pakeitimams pateikti. Pone Makovė dar. Aš supratau, kad ponė Makovei e, tu yra pakeliui. Penkios minutės. Gal padarome penkių minučių pertrauką? Visuomet pavojinga taip sakyti. Atsiprašau, kolegos, mes e, šiek tiek užskubėjome, labai dirbome, daug ir nesupratau, kad dabar šiek tiek užbėgome už akių. Tomasai, nepriimkite asmeniškai. E, Tomasai. Ponas Duprė, dėl darbo tvarkos, tam, kad šiek tiek tvarkos atsirastų daugiau. Pone pirmininkė, aš nenoriu dabar dirbti už ponę Makovei, tačiau kadangi aš esu taip pat biudžeto komiteto narys, tai galiu paaiškinti, apie ką čia sukasi kalba ir kokia yra mūsų nuomonė tuo klausimu. Čia dalykas gana paprastas. Ir aš tuomet pasisakyčiau ir išeičiau šiek tiek anksčiau, nes aš esu e, laukiamas dar kitų resualdė šešėlis panešėjas. Tad e, septyneriems metams, organizuojate finansinėje programoje, yra numatytos įvairios kategorijos, vienas A, vienas B, žemės ūkis, vienas e, e, 3. E, Tai yra teisingumas ir vidaus e, reikalai. Pone Makovei atėjo, tai aš tuomet paaiškinsiu savo techninius komentarus ir suteiksiu rodėjai. Jūs tiesiog, kaip poetas, pristatote biudžetą. Keskit, keskit. Viršutinės rybos čia buvo numatytos tuomet, kai dar nebuvo galvojama apie migrantų krizę, kai jos dar nebuvo. O dabar Dėl šitų dalykų yra nuomonių skirtumas ir nėra e, nuomonių vienybės e, taryboje. Ministrai nenori, kad būtų keliamos tos e, viršutinės rybos, tačiau Europos parlamentas veikia labai ryštingai ir pasiekė, kad lankstumo priemonės būtų taikomos, jų yra dvi. Tai yra lankstumo priemonė ir contingency margin. Uh, ir tai e, leidžia tiek e, asignavimų mokėjimams, tiek asignavimų e, įsipareigojimams plotmėje daryti pažangą. Ir biudžeto komitetas pasisako ir nori, kad jūs pasisakytumėte už būtinybę naudoti tas dvi priemonės trečiosios kategorijos srityje. Ir tai yra susiję su migrantų ir humanitarinės krizės valdymu. Aš norėčiau pabrėžti, jog kolegos turėtų paremti ponios Makovei pranešimą. Ir taip pat ir tam tikra sąsaja su e, Junktinė karalystė, e, turint omenyje, kad Junktinė karalystė paprastai mėgsta suformuluoti dalykus truputį švelniau, negu kad iš tikrųjų yra. Ir Atsižvelgdami į tai turime siekti, kad būtų skiriamos papildomos lėšos sprendžiant migracijos problemas. Aš e, norėčiau, kad e, mūsų komitetas ir kolegos be jokių išlygų e, paremtų puikų ponios Makoviai pranešimą ir pasisakytų už lankstumo priemonės bei nustatytų atvejų rezervą, nenumatytų atvejų rezervą. Žerarai, čia daug yra Britų šiame komitete. Puikiai pasisakėte labai nuostabu, kad jūs mūsų dirbate, labai malonu, kad turime ryšių su biudžeto komitetu. Jūs pateikite labai puikų paaiškinimą, kol, paaiškinimą, kol buvo ponė, na kaip pakeliu, jūs dabar turite išeiti, bet tikrai labai labai vertiname jūsų pasisakymą. E, ponė Makovei. Prašom, pristatykite e, klausimus. Tikriausiai girdėjote paskui pabaigą, ponio Duprė, pasisakymą. Prašom. Ačiū, pirmininkė. Kalbėsiu rumuniškai. turint omenyje, jog dabar yra migracijos krizė, humanitarinė krizė, e, lankstumo priemonė e, numato 130 papildomų milijonų. Šita suma yra maksimali suma, kuri gali būti panaudota 17 metais remiantis dabar galiuojančiamis nuostatomis. Kitas e, dalykas, ateinančiais metais, net jeigu ir mes sutelksime e, visas lėšas, kurias numato toji priemonė, pagal trečiąją kategoriją e, saugumas ir pilietybė finansinių išteklių nepakaks, kad galėtume sureaguoti į vis didėjančius poreikius. Tai iš kur atsiras pinigai? E, biudžetas turi ribas, jeigu norime padidinti e, metinius asignavimus, e, kuriuos būtų galima panaudoti e, per šią priemonę, taip pat nenumatytų atvejų rezervą, tai reikėtų prašyti, kad komisija mums pasakytų, iš kur atkeliaus tie pinigai. E, tokiu būdu galėsime užtikrinti stabilumą ir biudžeto prognozavimą geresnį. Mums reikia taip pat nemaišti štai, ko lankstumas turi būti pritaikytas pagal tikslą išlaidoms biudžeto, kurios būtų aiškiai identifikuotos, išlaidos, kurios negali būti numatytos iš kitų ES finansinių išteklių. Mes pirmiausia turime pasižiūrėti tai, ką turime ir tuomet naudoti turimas lėšas. Antras dalykas. Poreikiai nuolat auga dėl to, dėl to kad krizė vis gilėja ir aš prašysiu, kad būtų maksimaliai pademonstruota atsakomybė skirstant ir naudojant lėšas. Lėšos turi būti paskirstos teisingai, skaidriai, pagal prioritetus ir skaidriai, atsakingai naudojamos. Labai ačiū. Labai ačiū. Nemažai kolegų yra šešėliniai pranešiai Tomas, pirmasis. Dėkoju, Klodai. Ačiū už suteiktą žodį. Nusivyliau, kad tiek daug kolegų išėjo, nesulaukė šios diskusijos. biudžetas, biudžeto klausimai yra nepaprastai e, sudėtingas dalykas, tarsi šokis ant stiklo šukių. bandoma išspręsti e, situacijas, kurios gali tik tai kilti, nenumatytas situacijas, kaip kad dabar Europoje migracijos saugumo klausimai. Tai yra migracijos krize prasidėjo prieš keletą metų, tačiau mes e, matome jos pasiekmes šiandieną ir tai atsiliepia finansiniam planavimui. 17 metų biudžetas neišimtis. Du pasiūlymai, kuriuos pateikė komisija dėl lankstumo priemonės panaudojimo, tam, kad būtų galima finansuoti migracijos krizės e, reikalus ir nenumatytų atvejų rezervo panaudojimo. Mes Pritarėme kaip EPP frakcija šiems pasiūlymams. Tai, kas sakė pradžioje kolega Dupre, yra labai teisinga. Tai yra taip, kaip jis sakė. Mums trūksta lankstumo, jau seniai tą matome, dėl antros ir penktos kategorijos Mes turime jas pasitelti tam, kad būtų galima išspręsti dabar kilusias ES problemas, kadangi pagal trečią kategoriją mes išnaudojame jau viską, ką galėjome, pasiekėme viršutinės ribas. Be lankstumo priemonės mes negalėsime finansuoti visko, ko reikia sprendžiant migracijos krizę Komisija pateikė pasiūlymus dėl pakrančių sienų apsaugos, nenumatydama papildomų išteklių. Viskas gali likti tik popieriuje. Organizacija bus popierinė, kuri galės veikti virtualioje realybėje, o ne realiame pasaulyje 530 milijonų eurų ta suma bus labai svarbi per ateinančius metus. Ir kai peržiūrėsime daugiametę finansavimo programą, turėsime siekti užkirsti kelią tokiai e, sudėtingai situacijai kaip dabar. Mes turime m, mm, užkirsti kelią tokiems dalykams. Mums reikia tokių lėšų. EPP poniai Makoviai nori e, pasakyti du dalykus. Pasiūlymas yra gana techniškas. Tačiau aš vis tiek turiu paminėti du mūsų frakcijos prioritetus, apie kuriuos kalbame jau ne pirmus metus. Kolegės Makovei pasiūlymas yra subalansuotas. Mes jam pritarėme. Tačiau yra du dalykai, kuriuos norėčiau pasakyti. Tai yra Europolo finansavimas. Reikia stiprinti Europolą. Taip pat e, naujai įkurta e, pasienio ir mm, sienų ir pakrančio apsaugos agentūra, taip pat saugumo migracijos klausimai. Reikia su komisija apie tai kalbėti. Antras dalykas - finansinių prioritetų nustatymas deramai. Ta minėjo ir Monika. Mes turime užtikrinti skaidrumą, atskaitomybę ir pakankamą finansavimą bei išmintingą lėšų naudojimą. Ta patį aš sakiau biudžeto kontrolės komiteto posėdėje. Nepaprastai svarbu pasinaudoti finansinėmis priemonėmis tą daryti skaidriai ar skaidriau negu dabar. Neįmanoma paskutinę minutę pirkti kažko ir paskui sakyti taip, yra problemų, nes mes netai paskirstėme pinigus, nenumatėme ilgesnės perspektyvos. Dabar turime spręsti e, trumpalaikės problemas ir reikia e, staigiai naudoti lėšas ir gyventi projektus. Reikia to išvengti. Tomas Feragut, jūs minėjote kai ką keletą kartų. E, iš tikrųjų, labai vertiname tų kolegų darbą, kurie dirba ir biudžeto komitete. Pone Sipel e, keičia e, socialistų šešėlinį pranešėją, Birgit žodis jums dėje. Daniel Vijoti negali atvydalyvauti posėdį, aš perskaitysiu jo nuomonę. Pirmiausia, dėku, noriu padėkoti pranešėjai už jos darbą. Žiūrint iš techninių pozicijų, socialistams nekyla jokių rimtų problemų dėl nuomonių. Mes džiaugiamės tuo, kad buvo nu, siūloma padinti komisijos biudžeto projekte pasiūlytame finansavimą trečiai kategorijai, taip pat reikia pasinaudoti, kaip galima, geriau lankstumo priemonę ir taip pat reikia atitinkamai numatyti uh, E, ribas, rezervą. Tokiu būdu mes galėsime finansuoti poreikius 17 tokiu pat lygmeniu kaip ir 16 metais. Tačiau lankstumo priemonė ir nenumatytų atvejų rezervas nėra pakankamos priemonės, kad būtų galima išspręsti visus poreikius pagal trečią kategoriją, nes e, migrantų ir prieglopščio prašytojų srautas nesumažės tikriausiai 17 metais ir pagrindinės valstybės narės patirs didelį spaudimą daugiametės finansų programos peržiūrė, kurią pateikė komisija, yra žingsnis teisinga linkme 8,3,9 milijardai eurų. Reiškia, kad atsiras naujų lėšų 2,5 milijardo pasienio apsaugai ir 1,4 milijardo Afrikos migracijos susitarimui. Jeigu migrantų srautai nesumažės ateitie, mes turime e, struktūriškai ieškoti struktūrinio atsako. Ir tikimės, kad 17 metais mes e, atspindėsime e, savo prioritetus. 2027 metais mes taip pat nepamiršime savo prioritetų. Ir kitas dalykas - migracija, saugumas. Nebūtinai visuomet reikia sieti tuos dalykus, kaip, kaip dabar siūloma. Ačiū, Birgit, ar kas nors dar nori pasakyti? Prieš man grįžtant prie nuomonės referentės. Barbara Spinelli. Thank you, President. Come prima cosa la... Kaip ir kiti kolegos, pirmiausiai norėčiau padėkoti pranešėjai ir priimu komisijos pasiūlymą taikyti dviejopą lankstumo priemonę, siekiant užtikrinti didesnį e, elastingumą, geresnį reagavimą ir e, racionalumą priimant migrantus. Toliau dėl pakeitimų, kuriuos norėčiau pateikti. Aš manau, kad e, Europos Sąjunga e, užtikrindama migrantų ir prieglopščio e, prašytojų prieimimą turėtų remtis praktiškai absoliučiu prioritetu. Neturėtų rimtis vien tik tai sienų kontrolės prioritetu, kadangi tai yra uh, labai e, brangiai kainuojantis e, mechanizmas, turi be kita, ka, be kita ko galvoje ir administracinį sulaikymą. Ir labai dažnai ši, taikomas šioje platmėje priemonės pažeidžia migrantų teisės. Savo e, pakeitimu aš prašau komisijos, kad jinai teiktų papildomas lėšas specifiniams veiksmams. E, įgyvendinamiems valstybėse narėse, kurios užtikrina migrantų e, prieimimą. Ir visų pirma, aš manau, kad e, turėtume remtis ne, ne paprastosios padėties logika, bet e, ilgalaikės perspektyvos reikalavimumis priemonėmis šioje srityje. Dėkuoju. Pane Makovei. Labai ačiū, dėkoju kolegoms už jų pastabas. Darbas su šiomis dviemis priemonėmis yra labai svarbus ir noriu pasakyti, kad aš atsižvelgsiu visas šias nuomonės ir apibendrinsiu viską dar kartą. Ačiū. Pane Makovei, iki spalio 21 dienos galima teikti pakeitimus iki vidurdienio. Dėkuoju kolegos, dabar periname prie 26 klausimo, tai yra trišalio dialogo informacija dėl e, atitinkamų duomenų bazių patikros prie išorės sienų. Vyko e, diskusijos spalio 11 dieną ir noriu pabrėžti, kad šis klausimas sudaro komisijos pasiūlymų paketo dalį. Čia mes norime nustatyti ES piliečius, kurie kovoja su ISIS, su Islamo valstybe. Už, atsiprašau, Islamo valstybę. Čia siekiama užkirsti kelią tolesniems išpoliams ir užtikrinti saugumo darbo atvarkę. Pone Makoviai, paprašysiu jūsų pristatyti trišalio dialogo rezultatų. Mulțumesc, după cum uh, a explicat. Labai ačiū. Kaip kad uh, pasakė pirmininkas, šis pasiūlymas yra numatytas todėl, kad Europoje vis daugėja tų užsienio kovotojų. Dabartinis pasiūlymas leidžia nustatyti Europos piliečius, kuriuos užverbuoja Islamo valstybė. Nauja sistema leis atlikti reguliarias patikras atitinkamuose duomenų bazėse. Pirmiausia, tai yra SIS, Šengeno informacinė sistema. Ten bus galima tikrinti ir ES, ir ne ES piliečius, kai jie kirs sieną išorinę. Aš manau, mes visi sutinkame, kad Europos ir jos piliečių saugumas yra absoliutus prioritetas. Tačiau turiu Jūs informuoti, kad kol kas Na, aišku, viliuosi, kad ateityje galėsiu Jums pateikti geresnių žinių, bet e, dėja kol kas mes nepasiekime susitarimo dėl šio pranešimo, nors jis buvo patvirtintas komitete 2016 m. birželį. Vakar vyko trišalis dialogas, vis dar keičiamasi pasiūlymais ir aš viliuosi, kad iki metų pabaigos trišaliai dialogai bus užbaigti. Išlieka dvi prieštaringos temos. Visų pirma, nukrypti leidžiančios nuostatos, kada nereikėtų atlikti tų sisteminių patikrų ir taip pat tikslinės patikros. Komisijos pasiūlyme yra numatyta nukrypti leidžianti nuostatą tik tokiu atveju, kai būtų sudaromas neproporcingas poveikis e, judėjimui per sieną. Taip pat yra numatoma leisti valstybėms narėms atlikti tikrinės patikras, bet to daryti negalima, kai poveikis būtų neproporcingas ir yra išvardytas visas sąrašas tų neproporcingų pasiekmių. Toliau yra kalbama apie sienų kirtimo punktus, kai gali būti taikoma taisyklės išimtis. Komisija čia numato išimtis tam tikriems sienų, tam tikriems sienų perimo punktams, sausumos ir jūros. Bet mes manome, kad rizika yra didesnė oro uostuose, oro erdvės sienų atžvilgių. Mes turime infrastruktūrą, kuri leistų užtikrinti tas sisteminės patikras oro uostuose. Parlamentas, Libė komitetas čia uh, pateikė tekstą, kuris leistų vienodai traktuoti ir sausumos, ir jūros, ir oro e, sienas. Mes norėtume, kad tos patikros būtų atliekamos ir oro uostuose. Diskusijos šiuo klausimu yra labai karštos, čia parlamento ir tarybos nuomonės išsiskiria. Kaip jau sakiau vakar, mes gavome kompromisinį pasiūlymą iš komisijos, kad būtų numatytas perinamasis laikotarpis tam, kad oro uostai galėtų atnaujinti savo taikomas technologijas ir po to jau būtų galima užtikrinti sistematinės patikras ir prie oro sienų. Dabar vis dar vyksta dėrybos dėl tų dviejų aspektų su taryba. Pasiekime susitarimą dėl trečio prieštaringo klausimo, tai yra atitinkamų duomenų bazių. Čia ir parlamentas, ir taryba nusprendė, kad valstybėms narėms būtina siūsti visą teisingą, aktualią informaciją ir daryti tai laiku. Tai turi būti talpinama SIS duomenų bazėje, o kol kas o tokia tinkama procedūra nėra taikoma. Reikėtų, kad čia SIS būtų pati svarbiausia sistema, bet yra ir kitų nacionalinių ar tarptautinių duomenų bazių. Visgi reikėtų pirmiausia dėmesį skirti SIS ir naudoti ją taip, kaip tai turėtų būti daroma. Mes vis dar galvojame apie galutinės formuluotės, o aš kaip pranešė padarysiu viską, kad susitartume kiek įmanoma greičiau. Deja, ne nuo manęs tai priklauso. Aš manau, mes visi suprantame, kad šį klausimą reikia spręsti labai skubiai ir aš paprašyčiau kolegų dar kartą dėti pastangas tam, kad mes sugebėtume susitarti iki šių metų pabaigos. Dabar planuojame kitą trišalį dialogą. Labiausiai norėtume, kad jis vyktų šį mėnesį. Ačiū. Labai ačiū, dėkoju už šį pranešimą. Du ar trys kolegos nori pasisakyti. Aš tik noriu pasakyti, kad kontekstas yra labai dramatiškas. Pavyzdžiui, Vokietija praėjusį mėnesį e, nustatė, kad 870 jos piliečių vėl grįžo į Siriją tik per mėnesį. Tai ta situacija yra iš tiesų dramatiška. Ir be abejo, kad tai kyla tam tikrų e, jautrių klausimų susijusių su duomenų base. Tad būtų gerai, jei dabar išgirstume ir kolegų nuomonės. Barbara Kačika, prašau. Pane Kudricka. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš Matau, kad buvo padaryta tam tikra pažanga, tačiau turiu pabrėžti, kad būtina ieškoti sutarimo ir daryti tai kaip įmanoma greičiau. Pirmiausia, reikia galvoti apie ES piliečių apsaugą ir tinkamą Europos išorės sienų apsaugą. Aš tikiuosi, kad ir kitos frakcijos, ypač SND, rasi tą tinkamą sutarimą tam, kad mes galėtume greičiau judėti į priekį. Mes jau devynis mėnesius daromės dėl šio projekto ir tai yra iš ties ilgas laikotarpis. EPP tikslas yra rasti veiksmingą sprendimą, kuris leistų uh, įsigalioti reglamentui ir norime, kad tai vyktų kiek įmanoma greičiau. Mes kaip APP e norime toliau dirbti šią linkmę. Ačiū. Sofija Inetvelt. Ačiū pirmininkė, dėkoju pranešėjai. Labai džiaugiuosi tuo požiūriu, kuris pasirinktas reikia prieš trišalės darybas e, nustatyti, kokie yra strategiškai svarbus klausimai parlamentui. E, reikia žinoti, kas mums svarbu ir kur galėtume pademonstruoti, manev... kur turime manevro laisvės. Ir šiaip šis klausimas yra labai skubus, taip sutinku su tuo, bet tai nereiškia automatiškai, kad Europos parlamentas turėtų atsisakyti savo pozicijų. E, E, noriu pasakyti, kad e, taryba parodė ypatingą nelankstumą. Jeigu e, klausimas skubiai spręsnas, tai reikia, kad visi pademonstruotų lankstumą. Man susidaro įspūdis, kad tie keturi dalykai, kurie nustatyti oro ir sausumos sienų, vienodas traktavimas, duomenų bazės, kuriamis galima naudotis, e, atliekant pa, e, patikras, taip pat laipsniško išgyvendinimo nuostatas, nuostatos. Bet nėra aiškus kai kurie dalykai. Pavyzdžiui, kokiu mastu valstybės narės naudojasi SIS ir e, kiek įveda informacijos į ją. Po Paryžiaus ir Briuselio išpolių buvo šis klausimas keliamas. Dabar jau girdime skirtingus kitokius triukšmus, bet tuo met girdėjome, kad valstybės nas nepakankamai įveda informacijos įsis. Ir man susidaro įspūdis, kad tarybos toks nelanktus požiūris iš dalies yra susijęs su tuo, kad norima, bent jau kai kurios valstybės narės, nori priversti kitas valstybės narės, e, kurios nebendradarbiauja tą daryti, bet ne mūsų turbūt tai yra užduotis valstybės narės turi uh, E, dirbti vienos su kitomis e, ir sakyti, mes e, tikimės, kad jūs įdėksite informaciją į sistemą, ne per trišalės dėrybas reikia tokius klausimus spręsti. Mes turime siekti rezultato, kuris leistų mums sustiprinti saugumą piliečių, bet taip pat norime rezultato, kuris atitiktų mūsų konstitucinius principus. Ir man vis dar lieka labai nemažai klausimų dėl kai ko. Pavyzdžiui, visos saugumo, ne tapatybės, bet saugumo patikros turi būti sistemiškos ir kaip tai atitinka proporcingumo principą. Kitas subsidiarumo principas labai svarbus, nes mes gana stipriai e, mažiname valstybių narių laisvę rinktis, ką daryti ir vargu ar parlamentas Europos turėtų tuo užsiimti. Ir aš tikiuosi, kad greitai vyks e, naujas raundas trišalių darybų ir kad mes rasime sprendimą ir kad ta pozicija bus artima parlamento. Monika, ar dar norite pasakyti? Monika Holmeier. Atsižvelgiant į Sofiją analizę, galiu pasakyti, kad mane kai kas nustebino, nes mano pozicija yra kitokia. Aš manau, kad valstybės narės šiuo metu įmasi teisingų sprendimų. Mes sakėme, kad norime, jog būtų sustiprintos mūsų išorės sienos. Mes norime, kad būtų galima paaiškinti piliečiams, kokia yra padėtis prie sienų, nes e, rimti nusikaltėliai atvyksta į mūsų, įvažiuoja į mūsų teritoriją, mums to nežinant, e, naudodami e, ne suklastotus tapatybės dokumentus, mes neturime patikros. Oro uostuose, pavyzdžiui, trūksta daug ko. Negalima sakyti, kad kalbėti apie vieną e, ar kelis šimtus žmonių, bet mums reikia sisteminių patikrų prie sausumos sienų ir panašiai. Pasižiūrėkime Gibraltaro atvejį, kuris yra ganėtinai specifinis. Mes turime galvoti apie išorės sienas ir ne apsunkinti judėjimo. Mes nenorime, kad sunkvežimiai, pavyzdžiui, stovėtų eilėse prie sienos ištisas paras. Mes tikrai to nenorime. Nenorime, kad nukentėtų verslas ar keliaujantis žmonės. Bet mums reikia geros techninės sistemos. Tai reiškia galimybę sisteminės patikras e, atlikti ir tai užtikrintų didesnį saugumą prie mūsų sienomis. Aš norėčiau, kad galima greičiau dinktų patikrinimai viduje valstybių narių prie vidinių sienų. Oro uostai visuomet laikomi išorės sienomis, taigi labai svarbu užtikrinti patikras, ypač jautriose uh, zonose. Jeigu pasižiūrėkime į Vokietijos naujausią atvejį, tai, tai susijęs su oro uostu ir tai susijęs su labai rimtomis pasiekmėmis. Nemanau, kad taryba mm, nelanksti šiuo atveju. Mes turime gebėti paaiškinti piliečiams, kas, kaip galima paaiškinti, kad mes įleidžiame teroristus per savo išorės sienas, nes nepakankamai naudojama Eurodac, neliginame Eurodac su SIS. Ir kaip galime paaiškinti, kad nevykdoma sisteminė kontrolė prie mūsų sienų. Tai kelia nepasitikėjimą viduje ir tai yra e, maistas populistams kurie gali paskui e, sakyti žmonėms, mums reikia vidaus sienų, kad Europa būtų saugesnė. Aš norėčiau, kad Šengeno zona būtų vėl atverta, kad būtų atsakyta vidaus sienų ir žmonės galėtų pasitikėti vieni kitais, bet tam reikia sisteminių patikrų prie mūsų išorės sienų. Ir aš manau, kad mes turėtume siekti e, gero, protingo kompromiso su taryba. Uh, Aš manau, kad jeigu nebus sisteminių patikrų oro uostuose, tai yra pavojingas pasiūlymas šiuo metu ir nežinau, kaip tą galima būtų paaiškinti žmonėms. Aš nenoriu pradėti diskusijos, Sofija Initvelti. Aš e, suprantu, kad piliečiai e, gali e, labai dėl surpinę reikšti dėl to, ką jie išgirdo, bet norėčiau kai ką paaiškinti. Vienas sakinys Taigi noriu kai ką paaiškinti. Mes dabar vedame dėrybas pagal e, poziciją, dėl kurios balsavo Europos parlamentas. Tai yra kompromisas, tai reiškia, kad šimtų procentų nei man, nei jums tai netinka. O dėl sisteminių ir kryptingų patikrų. Niekas nesako, kad oro uostai gali kaip panorėję nuspręsti ir netaikyti sisteminių patikrų reikalavimo. Bet dabar yra iš tikrųjų numatyta viena išlyga ir taryba tam pritarė, tai yra visiškai nesusijęs su saugumu, o su srautais mes norime, kad e, išlygos būtų daromos pagal rizikos įvertinimo rezultatus ir pagal bendrus rodiklius. Dėl to balsavo parlamentas. Antras dalykas, jeigu jis, tai mane tikrai labai nervina. Visiems rūpi saugumo dalykai, ponė Holmaier, gal jūs ir į mane įsiklausysite. Bet jeigu valstybės narims taip pat rūpėtų saugumo klausimai kaip parlamentui, tai jos tada imtųsi savo prievalių ir užtikrintų, kad SIS e, informacija būtų tiksli, kad ją visi naudotų ir kad būtų įvedama informacija į tą sistemą. Ir dabar per šias darybas bando vienas kitas versti kažką daryti, bet tai ne mūsų uh, E, reikalas. Kadangi jūs pradėjote tarpusavio dialogą, tai suteiksiu trumpam labai žodį poniai Holmeier. Labai trumpai, manau, kad valstybės narės supranta, kokia yra situacija. Tačiau aš nemanau, kad dėl tos priežasties mes neturėtume taikyti sisteminių patikrų oro uostuose. Juk niekas nežino, kada teroristai keliaus lėktuvais ir bandys pasiekti Europos Sąjungą. Jie netokie kvailie patys žino, kaip mes vertiname riziką ir žino, kokiuose eurosas yra mažiau saugumo. Dabar e, prašau e, nuomonės referentės apibendrinti. Tai yra tik tai informacija apie trišalės darybas. Bet ne viskas taip paprasta, kaip kartais gali pasirodyti. Šiaip e, šis klausimas yra labai svarbus, taigi reikia skirti tam dėmesio. Tik vienas sakinys. Komentarai nei mikrofono vertėjai, nei girdi. Jūs iš tikrųjų jau viską apibendrinote. Mano e, kaltė taip, taip, taip suklydau. Linkiu sėkmės per kitas darybas. Iš tikrųjų viskas. Pabaiga posėdžio. Ką reikia toliau svarstyti? Ieškau kito klausimo. <laughs> Jūs mane aplenkite, negaliu nieko jau naujo rasti. Viskas. E, lauksime informacijos iš EU e, LISA. Viskas, ponė Makovei. Visi klausimai išspręsti jau. Aš tik tai noriu pasakyti, kad išorės sienų apsauga yra labai svarbi. Reikia išlaikyti tai darbo tvarkį sakė, kad kovotume su teroristais, aš visiškai sutinku su Monika, mes negalime e, sėdėti rankų susidėję, nes nežinome, kada įvyks koks išpolis. Dėl to, kad valstybės narės nevykdo savo pareigų, bet jos jau pradėjo tą daryti. Po Paryžiaus e, Europolas e, teigia, kad kur kas daugiau valstybių narių įveda uh, E, duomenis į Europolo duomenų bazę. Mano e, klaida galbūt yra ta, kad aš kviečiu politikus pasisakyti penelik dažnai. E, tikrai kaltas esu dėl to. Kolegos, ar turite dar kokiu nors kitų klausimų? Ne? Man atrodo, kad neblogai mes prisidėjome prie šio klausimo. Kita kartą sutiksime spalio 17 dieną, 15 val. Ačiū kolegos, posėdis baigtas.